So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Sitzungstag. Labas rytas, mėly kolegos. Šiandien paskutinė posėdžio diena prieš vasaros atostogas. Viskas atrodo neblogai, jau keletas kolegų yra. Šiandien turime daug darbo, pas mus atvyks Lenkijos ministras. Jau atvyko, noriu pasveikinti ministrą Savickį, kuris yra Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras ir tarybos pirmininkas šioje srityje. Taigi aplinkosauga, maisto sauga yra jūsų darbos rytis. E, ministras yra studijavęs ekonomiką, yra mokslo daktaras. Ir taip pat turi ūkį. Taigi pats užsijima žemės ūkiu, tik apie jį kalba. Nuo 91 metų jis dirba Lenkijos parlamente, yra pirmininkavęs konkurencijos ir vartotojų apsaugos komitetui. Taip pat yra pirmininkavęs ūkininkų partijos parlamentiniai grupiai ir dirbęs daug kitų dalykų. Taigi sveiki ministrė, sveiki atvykę į mūsų komitetą Europos parlamente. Jau Varšuvoje lankydamiesi su delegacija, su jumis kalbėjomės keliomis temomis. Norėtume dabar išgirsti jūsų ketinimus pirmininkavimo metu. Taigi mes klausomės ištempę ausis. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone ir ponios parlamentarai, man didelė garbė atstovauti prieš jūs pristatyti Lenkijos prioritetus e, žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvinkystės rytise. Noriu padėkoti už galimybę sustikti su jumis, tačiau visų pirma visiems parlamentarams ir prancūzijos gyventojams, na, gyventojus pasveikinti nacionalinės šventės progą. Na ir aišku, visiems noriu palinkėti gerų atostogų. E, būtent dėl to visi yra šiandien Paryžiuje. Panas ir ponai. Lenkija yra didelis kraštas, kur žemės ūkis turi didelę reikšmę. Todėl mūsų pirmininkavimo metu Europos e, maisto tiekimo saugumas, e, e, energetikos saugumas ir kitose sritise maisto klausimas yra pirmoji vietas. Per pastarosius keletą metų esame susidūrę su maisto saugos klausimu kuris tampa vis svarbesnis. Maisto sauga ir maisto saugumas, maisto tiekimo saugumas ir maisto sauga, tai yra maisto kokybės klausimas, kiekybės klausimas, bet taip pat ir maisto gamintojų apsauga, kuriems reikia planuoti savo veiklą per ilgą laikotarpį žemės ūkio ir kaimo plėtros sritise Lenkija daugiausia dėmesio skirs bendrosios žemės ūkio politikos reformai po 2013 metų. Atsinaujinčių energijos šaltinių diskusija taip pat bus svarbi. Aš noriu tai pabrėžti, nes prieš 150 metų žemės ūkis pats apsirūpindavo energiją, tačiau dabar, turint galvoje klimato kaitos iššūkius, pats laikas grįžti prie žemės ūkio apsirūpinimo energiją klausimų. Tai reiškia, kad atsinaujančiai šaltiniai biomasė bus rimti klausimai svarstomi mūsų pirmininkavimo metu. Šeštadienį mes rengiame e, susitikimą Sopote Lenkijos Baltijos jūros pakantėje, kur kalbėsime būtent atsinaujančių šaltinių tema. Ir tikiuosi, kad ministrų taryba e, sugebės suformuluoti išvadas po to posėdžio. Taip pat norėčiau paminėti kitą mūsų prioritetą, tai yra bendrąją žuvininkystės politiką. Mes tikimės vykdyti ir bendrosios žuvininkystės politikos reformą, kaip ir bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Per pastarąsias tris dienas kalbėjausi su įvairiais parlamentarais apie šias dvi sritis ir parlamente jaučiu didelį norą ir paramą bendrosios žuvininkystės politikos reformai. Žemės ūkio atveju Kaip suprantu, yra daug nerimo. Bandoma viską žvelgti, žvelgti pragmatiškai, tačiau jaučiu, jog yra parlamento narių šerdis, kurie e, tikisi, jog bus vykdyta gili žunkistės politikos reforma. komisija pateiks pasiūlymų dėl elektroninio e, gyvulių ženklinimo ir tikėsime, tikėsime kad parlamentas parems e, tarybos e, pastangas paprastinti šias procedūras. avių identifikavimo kaina viršyje e, bet kokią įmanomą tokio identifikavimo naudą. Todėl mes norėtume spręsti šį klausimą. Kitas klausimas yra gyvulių gerovė, gyvūnų gerovė. Komisija rūdienai paskelbs ataskaitą apie e, gyvūnų gerovės reglamento įgyvendinimo pažangą ir e, gyvūnų transportavimo taisyklių gyvenimą. Mes tikimės, kad visi šie aspektai, įskaitant ir ekonominius aspektus, bus apsvarstyti. Ir aš įsivaizduoju, kad mums pavyks rasti sprendimų. kurie atitiktų visų lūkesčius dėl gyvūnų gerovės, tačiau mm, bus įmanoma atsižvelgti į ūkininkos ekonominės ir aplinkos sauginės galimybės. Taip pat norėčiau pakalbėti apie augalų ir sanitarijos e, problemas. Tuos taisyklės yra parengtos prieš 30 metų, dabar pats laikas rimtai vėl pažvelgti į šias taisyklės nes aug, lygų pavojai, parazitų pavojai nemažėja ir galbūt taisyklių pakeitimai kai kurios šių pavojų mums padėtų sumažinti. Toliau kitas klausimas yra priekyba reprodukcinėmis medžiagomis. Turime užtikrinti kaip galima didesnę kokybę, saugoti aplinką, tačiau turime atsižvelgti ir į pasaulinį aplinkosaugos standartų kontekstą. Kadangi e, komisija rengia teisės aktus dėl reprodukcijų medžiagų ir sėklų, e, pirmininkaujantį valstybę stengsis jiems padėti. Toliau kitas klausimas - genetiškai modifikuoti organizmai. Lenkija pirmininkavimo metu ketina e, dirbti su komisijos paskelbta medžiaga. Mes norėtume parengti pagrindus, kaip galima greitesniam trialogo darybų pradėjimui su Europos parlamentu. Mano nuomonė, e, likšalinė diskusija Europoje šią temą buvo na, neišbaigta. Junktinės tautos 2011 metus paskelbė tarptautiniais miškų metais. 30 procentų Lenkijos teritorijos sudaro miškai ir e, bio įvairovė yra viena turtingiausių Lenkijoje palyginti su Europą. Miškai Lenkijoje tvarkomi aplinkos ministerijos tačiau aš taip pat norėčiau šią temą tarti keletą žodžių. Taryba susidomėjimu pasveikino parlamento rezoliuciją apie, dėl komisijos žaliosios knygos skirtos e, miškų apsaugai ir ES teikiama informacija apie miškus. E, taryba sutinka su jūsų pozicija, kad e, miškai e, yra svarbus aplinkos ir socialinė prasme. Taip pat e, tvariam, tvariam vystimus kaimo vietovėse. Ūkininkai ir miškininkai yra e, tie žmonės, kurie daugiausia saugo aplinką visame pasaulyje, na ir mm, geresnė miškų apsauga Europoje yra ta užduotis, kuri mus verčia būti geriau pasirengusiems šiam darbui, ypač atsižvelgiant į klimato kaitą. Komisija e, susilaukė didelio atsako iš visuomenės institucijų į savo žaląją knygą ir mes ketiname dirbti toliau su komisija ir parlamentu šioje srityje. Kai dėl tarptautinių miškininkystės aspektų norėčiau paminėti, kad Lenkija pirmininkavimo metu tęs puikų Vengrijos e, nudirbtą darbą. Ypač aš kalbu apie Forest Europe projektą, kuris E, išaugo iš ministrų konferencijos miškų apsaugai Europoje. Osle Europos e, miškininkystės ministrai priemė sprendimą dėl darybų siekiant susidaryti privalomą susitarimą dėl Europos miškų. Jie taip pat patvirtino Europos Sąjungos tikslus tarp kurių yra ir reglamentas planuojamas patvirtinti šių metų lakryčio mėnesį. Taigi darysime viską, ką galime, kad padėtume patvirtinti šį dokumentą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tarptautinę tropinės medienos apsaugos organizaciją. Tarptautinis sustarimas dar nėra ratifikuotas, nors pasirašytas jis 2006 metais. Lenkija ketina artimai dirbti su parlamentu, komisija ir valstybėmis narėmis šiuo klausimu. Paskelbus tarptautinės prekybos komiteto pranešimą, atrodo, kad Europos parlamentas rugsėjo mėnesį patvirtins savo poziciją šiuo klausimu. Na, o maisto ir žemės ūkio komitetas, kuris yra atsakingas už tvarų tvar genetinių medžiagų naudojimą, susitiks susirinks 13 sesijoje, 13 sesiją šį mėnesį Romoje. Lenkija, kaip pirmininkaujantį šalis, stebės, e, tai yra prates e, mūsų e, Vengrijos pirmtakų darbą šioje srityje. Pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, galiu Jūs <clears throat> patikinti, kad ketiname daryti viską, ką galime, kad pastumėtume į priekį visus reformų procesus. kad sulauktume rezultatų kaip galima greičiau jau šiais ir kitais metais. Taigi dabar laukiu jūsų klausimų. Ja, uh, Herr Minister Savicki. Ministre. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pristatėte e, Lenkijos pirmininkavimo programą. Jums tenka labai svarbis rytis ir daugybė e, svarbių sektorių. Ūkininkavimas, e, miš, miškininkystė, Ir tai yra taip, taip pat bio įvairovės klausimai, tai yra labai svarbu aplinkosaugos srityje, taip pat tai susiję ir su klimato kaita. Kaip jau sakiau, visa tai yra svarbios jūs, jums tenkančios temos. Ir Lenkija gali Europai tikrai nemažai pasiūlyti, kaip ir mūsų komitetas iš tikrųjų. mūsų kompetencijos apima būtent tas sritis, kurias ką tik minėjau. Tai yra svarbiausios 21 amžiaus temos. Kaip jau. Kaip jau sakiau, Lenkijos gamtovaizdis yra nepaprastai įvairus ir gražus. Jūs galite pasidalinti savo patirtimi, eksportuoti savo patirtį į Europą. Kalbėjote apie miškų ūkį. Jis yra tikrai svarbus Lenkijoje, o tvaro, tvarios miškininkystės principai taip pat turi būti dėgiami visoje Europos Sąjungoje. Tai teikia daugybę privalumų. Kaip jau sakiau, tai jūsų politikos e, svarbiausi tikslai, pavyzdžiui, Čia galime paminėti BŽUP peržiūrą. Parlamente dirba Žemės ūkio komitetas, aplinkos saugos komitetas, plenarinis parlamento posėdis. Tai yra visos institucijos, kurios dirba peržiūrint šią politiką. Mes norime, kad būtų ypač įtvirtintas ekologinis, žalesnis matmuo šioje politikoje. Ir norime išsiaiškinti, kaip ūkininkai, kokių priemonių ūkininkai imasi, e, siekdami prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Ir atrodo, kad Lenkija, kaip tarybos pirmininkė, būtent rengėsi imtis veiksmų šioje srityje. Žuvininkystė yra dar viena svarbi tema. Praeitie mes esame tą temą plačiai svarstę. Mes tikrai baigėme išeikvoti žuvų išteklius jūrose. Daugybei rūšių iškilo pavojus. Pavyzdžiui, tunas. Tuno ištekliams kyla realus pavojus. Ir visame pasaulyje e, svarstoma, kaip išsaugoti šio, šią rūšį. Ir politika vykdoma, vykdoma e, žuvies išteklių išsaugojimo klausimų yra lygiai taip pat svarbi. Mūsų savo komitete esame svarstę taip pat ir nano medžiagas, e, kaip tema susijusią su maisto produktais. Aiškinamės, kokį poveikį tos medžiagos daro žmogaus organizmui. Taip pat patvirtiname e, reglamentą dėl novatoriškų maisto produktų. Mes, parlamentas pareiškė, kad būtina teikti informaciją apie tai, kada ir kur panaudojamos nano medžiagos kad žmonės žinotų, ką jie perka ir valgo. Klonavimo technologija, gyvūnų klonavimas. Tikimės iki metų pabaigos sulaukti naujo pasiūlymo iš komisijos šią temą. E, tikrai reikia naujo pasiūlymo šiuo klausimu. Genetinės technologijos yra dar viena tema. Parlamentas re rengėsi šį klausimą peržiūrėti ir užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi jį spręsti nacionaliniu mastu. Nėra europinio požiūrio. Kiekviena valstybė atskirai nuspręs, ar ji leis auginti genetiškai modifikuotus pasėlius savo teritorijoje ar ne. Šios ryties teisės aktai netrukus pasirodys ir manau, kad jūs pirmininkamo metu galite čia nemažai, nemažai nuveikti. Galvijų bandos e, arkliai nebebus ženklinami įdagais, kaip buvo daroma iki šiol, bus e, naudojamas įsagas, ausies įsagas, nes iki šiol e, gyvūno odoje buvo išdeginama žymė elektroninė mis, mikroschema atlieka lygiai tą pačią funkciją. Ir, na, reikia rūpintis gyvūnų gerovę, įsivaizduokime, kaip mes jaustumėmės, jeigu mus taip žymėtų. Kalbėtojus yra šiandien nemažai kolegų norinčių pasakyti, dar kartą dėkoju už jūsų pasakymą, ponas Ziobzėba. Ministrė, malonu Jūs pasveikinti mūsų komitete. Savo pasisakymę jūs pristatėte daugybę temų, rengė, kurias rengėtės apimti savo pirmininkavimo metu. E, pirmininkas savo pasisakymo galė minėjo genetiškai modifikuotus organizmus. Kaip tikriausiai žinote, parlamente dauguma pasisako už tai, kad šioje srityje būtų užtikrintas didesnis subsidiarumas. Ir man atrodo, kad žmonės Europoje patys nori apsispręsti. Uh, ar leisti naudoti genetiškai modifikuotus organizmus ir augalus ar ne, ar leisti juos sėti. Būtų gerai, jei taryboje būtų e, pasikeistų padėtis, nes dabar ten yra susidariusi blokuojanti dauguma šiuo klausimu. Ir būtų gerai, kad tas klausimas būtų sprendžiamas pagal subsidiarumo principą. Toliau, maisto sauga. Kaip žinome, maisto produktų kainos auga. Ir BŽUP peržiūros kontekste be abejo vyks ir žuvininkystės politikos peržiūra. Tai taip pat svarbu. Ji nesusilaukia tokio žiniasklaidos dėmesio kaip uh, ūkių politikos, ūkininkavimo politikos peržiūra. Mes žinome, kad daugybė žuvų išteklių yra žvejoti. Nemažai valstybių narių turi didelius žvejybinius laivynus. Kaip žinome, vyksta mūšiai dėl žuvų kvotų, jos e, vis griežčiau tvirtinamos. Taigi, kokios jūsų nuomonė perspektyvos, Europos perspektyvos šioje srityje, kaip išeiti iš aklavėtės, kurioje atsidūrėme šiais klausimais. Atsinaujinantis energijos šaltiniai. Jungtinėse valstijose pasėlių plotai naudojami ne maisto produktų gamybai, bet e, energijos išteklių gamybai. Ką tai reiškia? Ar iš kaip skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių gavybą, bet tuo pat metu nedidinti maisto produktų gamybos konkurencijos. Koju ponui Zeber, ponas Perero, pranešėjas dėl, vaistų, e, dėl vaisų vartojimo. Taigi prašau, žodis jums. Eh, gracias, señor ministro, por su exposición. Pues como decía, señor Lein. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ministrui už išsakytą poziciją. Kaip jau buvo pasakyta, mes kaip sykis rengėme direktyvą dėl vaisių sulčių. Na ir aš paliesiu šią temą, po to ir kitą temą. O klausimas būtų toks. Ką Jūs manote dėl mytybos kodekso ir jo įgyvendinimo? Tarkime, jeigu jisai bus saistantis, privalomas. Taip pat e, panašu, kad tai turi įtakos maistui, maisto vartojimo praktikai kitur, vis kitose pasaulio vietose. Viena vertus yra tarp, tam tikri tarptautiniai tarpinės pozicijos dėl importuojamų produktų, ypatingai, pažiūrėjau, tokių, kur yra didelis rūkšties kiekis ir jis gali būti susijęs su alimentaris kodeksu ir ES gali numatyti tam, tikrus, e, teis, teisės, tam tikras teisės nuostatas, kaip jie susijęti su PPO. Taip pat, e, pavyzdžiui, maisto gamintams, kaip reiks elgtis. Mandarinų rūkštis, pavyzdžiui, jos naudojamas gaminant kitas sultis, ar tai įmanoma ar ne. Taigi, ar bus numatytas kodeksas vieniems produktams, o kitiems ne ar jis bus griežtesnis vieniems produktams, mažiau griežtas kitiems. Taip pat, e, kaip bus įmanoma laikyti standartų. Tai vėl šiek tiek kitas klausimas. Aš girdėjau, kad e, miškininkystės politikoje reikalinga bendra europinė direktyva aišku, atsižvelgiant į vairių ES miškų įvairovę, bet reikalingi bent jau minimalų standartai Europos miškų klausimų. Ar galėtumėte išsakyti savo nuomonę? Ar įmanomas bendras standartas, pagal kurį visos miškų kultūros ir gaminiai būtų kodifikuojami, ar tai būtų įmanoma padaryti. Aš kaip suprantu, jūs pasisakote už tai, kad Europoje būtų numatyta miškininkystės direktyva su kažkokiais tai bendrais minimaliais standartais, kurie būtų taikomi visoje Europos teritorijoje ir įvairiuose Europos miškuose. Ačiū. Tebrin. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau irgi padėkoti ministrui už tai, kad atvyko šyrit ir pasidalijo, pasidalijo su mumis mintimis. Taip pat labai džiaugiuosi girdėdama ministro pastabas dėl miškų, kadangi aš buvau šešėlinė pranešėja, rengiant šį konkretų pranešimą ir aš dar daugiau norėčiau iš jūsų išgirsti detalių. Ir ką jisai mano būtų galima padaryti pirmininkavimo metu miškų labui. Aš esu iš Airijos ir taip pat, Šiaurės Airijos ir taip pat labai džiaugiuosi girdėdama, kad jis kalba apie tai, jog reikia supaprastinti avių ženklinimą. Mūsų ūkininkams tai buvo nemenkos problemos. O šį rytą mano klausimas yra susijęs su bendraja žemės ūkio politika ir jos reforma. Ministras minėjo, kad e, yra taikomas pragmatiškas požiūris šiuo klausimu ir aš norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl paskatų ūkininkams tam, kad jie galėtų uh, išteklius tvariai tvarkyti ir antrasis stiprus ramstis. Europos parlamentas nesiniai patvirtino rezoliuciją šiuo klausimu. Dabar kalbant apie pirmąjį ramstį ir žalėjimo direktyvą, ministras ir pirmininkas apie tai kalbėjo. Kaip jūsų manimų būtų galima Kaip, kokia yra situacija, kaip jūs ją išvelgėte diskusijose su valstybėmis narėmis, ar įmanoma numatyti e, konkrečius veiksmus ar palikti lankstumo valstybėms narėms. Ir nesvarbu, kokia bus pasirinkta kryptis, ar jūsų man, manimų bus įmanoma imtis veiksmų, kurie būtų aiškiai apibrėžiami, lengvai išmatuojami, įvertinami ir nebūtų susiję su papildoma biurokratija, bandant siekti to rezultato visiems reikalingo. Ačiū. Dėkoju. Florensas. Ačiū. tarybos pirmininkė, labai mielai išklausiau jūsų pristatymo ir aš neužduosiu klausimo apie biudžetą. Mane labiau domina tai, kaip galėtumėme spręsti spręsti keulių sektoriaus problemas. Pas mus Vokietijoje daug perkama keulienos. Ir keulės ūkių yra labai daug dėl to. Ir aišku, pienas netgi, dabar matome vėlgi, pienas pigesnis už vandenį. Uh, ir ūkininkams sunku išgyventi dėl to. Jūs kalbėjote apie klimato kaitą ir ką jūs ketinate daryti, kaip reiks pakoreguoti situaciją tam, kad e, būtų tvarkomas mėšlas e, tvariai ir taip toliau. Dėl genetiškai modifikuoto organizmo aš nenoriu pradėti tų diskusijų, bet jeigu bus nacionalizuojama ši politika, tuomet aš 9 km palei Niderlandų sieną. Pereisiu ir pažiūrėsiu, kokia situacija yra, nes Niderlandai labai atsipalaidavę nori geniškai modifikuoto organizmo, o mes, pavyzdžiui, norime nustatyti aiškesnės ribas. Ir jeigu, pavyzdžiui, tokie pasėliai yra auginami palei sieną, mes paž nežinome, ar jie yra genetiškai modifikuoti ar ne, tuomet, pavyzdžiui, Vokietijos ūkininkas per vėlai jau gali sužinoti, kad pašarai, reiškia, buvo genetiškai modifikuoti tik po to, kai jie jau bus sušerti galvijams. Taigi, aš manau, kad subsidiarumo principas išgyvena renesansą dabar, bet mes turėtumėme akcentuoti, užaštinti šią problemą. Aš turiu darbuotojų, kurie yra iš Lenkijos. Ir, bet norėčiau paklausti, ką Jūs pasakytumėte Vokietijos ūkininkam šio klausimu. Ačiū, ponia Florence. Tai gal Jūs patarkite jiems atsargiai rinktis pašarus tuomet? Ūkininkams toks galėtų būti teikiamas patarimas. Vitorija pradė dabar. Ačiū, ministrė, kad atvykote. Norėjau konkrečiai akcentuoti miškų atliekų klausimą ir tai, kad reikalinga būtų numatyti apdorojimo perdarbimo galimybės, keisti biomasę į dujas, paversti biomasę dujomis nes tokiu būdu mes galėtumėme labai sumažinti energijos, iš energijos, gaminant energiją išsiskiriančias atliekas. Tai aišku, taip pat leistų efektyviau kovoti ir su klimato kaita. Taigi, aš manau, kad reikalingas tas perdirbimo mechanizmas, perdirbimo grandinė. Pavyzdžiui, tona sausos biomasės leidžia tūkstantį kubinių metrų vandenilio pagaminti. Pirolizės būdu. Taigi, reikia žinoti, kad tokios galimybės egzistuoja, kad turime tokį turtą, iš kurio galime pagaminti daug dujų. Taigi, ministrė, ar tai būtų įmanoma ir imtumėtės tokios iniciatyvos europinių lygių? Ačiū, ačiū Vitorijo. Na ir dabar paskutinis klausimas šį, per šį raundą. Ponas Petelė, kuris augina keules namuose. kuris augina bitės, atsiprašau. Tai yra iš principo mano hobis bitininkystė. Ir iš pradžių buvo, na, romantiškas užsiemimas auginti bites, e, laikyti bites. Bet pastaruoju metu Europoje ir taip pat Junktinėse Amerikos valstijose matome, kad bičių spiečiai nyksta smarkiai. Ir, ir o bitės yra geriausias aplinkos kokybės rodiklis. Ir vakar patvirtinome nuomonę dėl bičių 150 pakeitimų buvo pasiūlyta nuomoniai, ne pranešimai, o nuomoniai. Tai reiškia, kad tikrai suprantame, kas vyksta šioje srityje. Bet e, aš manau, kad nėra pakankamai dėmesio skiriama tam rodikliui. Ir tai susijęs su jūsų pirmuoju pasisakymu, kai jūs kalbėjote apie saugumą, apie maisto saugą. Aš manau, kad reikalingas nuoseklesnis e, požiūris. Aš manau, kad bitės nėra vien tik bitės. Reikia įvertinti ir bičių kontekstą, ir ypatingai sudėtingas sąlygas joms išgyventi. Aš manau, kad reikalingas paradigminis požiūris. Negalime vien tik tai kosmetiškai pagerinti situaciją bičių ūkiją. Turime kur kas giliau spręsti ir chemijos naudojimą žemės ūkiją ir kitus klausimus. Taigi norėčiau, kad būtų į tai atsižvelgta. Ir manau, kad įvykiai pastaruoju metu, poslinkiai yra tikrai labai reikšmingi ir bitininkystė reikia skirti tikrai daug dėmesio. Žinau, kad Lenkai, bitininkai irgi susiduria su problemomis ir žinau, kokiu problemu egzistuoja bitininkystės rytyje. Ačiū. E, Taip, lenkiškas medus yra puikus ir, aišku, norime, kad jo ateityje nepritrūktų. E, aišku, kad bitės e, rodo, ar žemė, aplinkos politika yra gera ar bloga. Kadenbach. Taip, vakar mačiau, buvo patvirtintas e, mano pakeitimas teigiantis, kad e, augalus apdulkinančios rūšis greitai nyksta, o viena iš priežasčių yra genetiškai modifikuoti organizmai. Taigi norėčiau pastikslinti jūsų poziciją dėl GMO naudojimo. Nes mano nuomonė artimesnė pono Zeberio nuomonė. Aš nespėjau jūsų e, pasisakymo pradžią. Aš dirbu Žemės ūkio komitete ir ten vienas svarbių klausimų yra pirmojo ramščio finansavimas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, nes viskas, kas nukreipiama į pirmąjį ramstį, tai netitenka antrajam, o aplinkos komitetui tai yra gana svarbus klausimas. Tai yra, koks finansavimas bus prieinamas pagal antrąjį ramstį. Taigi, ministrė, gavote daug klausimų, daug įdomių klausimų. Dabar bandysime išklausyti jūsų atsakymą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ne visada mums pavyksta žemės ūkį ir žuvininkystę vertinti iš globalių pozicijų, taip pat turint galvoje dešimties metų perspektyvą bendrai žemės ūkio politikai netrukus sukaks 50 metų. Ir jeigu pažvelgsime į jos istoriją, pamatysime, kiek jį padarė žalos. Viena iš parlamentarių paminėjo mano pragmatišką požiūrį į bendros žemės ūkio politikos reformą, kritiškai tai vertinama. Aš nesutinku, aš manau, kad reikia vykdyti tikrą reformą. Žemės ūkio komitetas ir apskritai parlamentas taip pat į tai žvelgia pragmatiškai, tam tikrą, tam tikrą prasme ir taryba taip pat. Na, jeigu pažvelgsime į bičių problemas, cheminių medžiagų naudojimą, tai per pirmosius BŽUP 20 metų buvo intensyvinama ga gamyba, daug naudojama cheminių medžiagų, o dabar mes stebime skurdingo bioįvairovę. Matome, kad E, žalą bioįvairovai padarė monokultūrų naudojimas. Mes norime atgaivinti dirbožemį ir e, vis sprendžiame, ką daryti su humusu. Dabar pradedame galvoti, kad dirbožėmis yra ne tik e, augalų maisto gamybos šaltinis, bet ir biologinės ekologiškos aplinkos dalis. Rūdienį surenksime čia Briuselėje konferenciją e, skirtą biologinės bloginio dirbožėvio e, gyvybingumo gaivinimą ir humuso sluoksnių atgaivinimo. Jeigu naudoji cheminės trašas, tai turi suprasti, kokios laukia pasakmes. Todėl BŽUP reforma neturi būti vertinama grinai finansinė prasme. Tačiau 90 procentų visos diskusijos būtent sutelkta į pinigų klausimus, kas gaus daugiau, kas gaus mažiau. Mes, europiečiai, atrodo, neturime drąsos žemės ūkį pažvelgti globaliau, globalesnė prasme. Toliau genetiškai modifikuoti organizmai. Šiuo klausimu taip pat esame labai nenuoseklus Europoje. Viena vertus, Europos moksliniai tyrimai atsilieka taip toli, kad jie nesugeba pateikti argumentų, kurių mums reikia. Ne visi esame įsitikinę, kad e, GMO kelia grėsmę bioįvairoviai, tačiau tokios nuomonės egzistuoja ir reikia jas rimtai vertinti. Nenorime prarasti bioįvairovės. Nenorime blokuoti taip pat ir GMO Aš suprantu, ką sakė ponas Florensas apie Vokietiją ir Niderlandus. Atrodo, kad ši politika yra nacionalizuojama. Niderlandai ir Vokietija laikosi skirtingos nuomonės, Čekija, Lenkija taip pat. Na, yra tam tikros baimės dėl bio įvairovės, kitų baimių yra, dėl to turbūt Europa nenori įsileisti GMO. Aš norėčiau, kad įvyktų rimta mokslinė biologinė ekonominė diskusija šią temą. Jeigu pasakysime ne genetiškai modifikuotiems organizmams, tuo pat metu importuosime genetiškai modifikuotus pašarus iš kitų pasaulio kraštų. Neuždrausime genetiškai modifikuotų maisto produktų, iš kitų šalių importo, tai aišku, kad suteiksime galimybę vartotojams pirkti pigesnį maistą. Mes sakome, kad norime apsaugoti Europos bioįvairovę. Tačiau daugelį Europos kraštų bioįvairovė jau suniokota. Ja reikia atgaivinti. Tačiau mes užmerkėme akis prieš tą faktą, kad E, jeigu mes saugosime savo rinką, tai bus sunaikinta bioįvairovė kitose pasaulio vietose. E, šiomis dienomis 30 milijonų hektarų naudojame auginti e, pašarus Europai, kitose pasaulio kraštuose. Todėl, kai kalbame apie GMO, neturime, neturime kalbėti tik apie savo kiemą, apie savo kaimą reikia viską žvelgti iš pasaulinės perspektyvos. Ir tarybos pozicija šiuo klausimu yra labai subalansuota. Galbūt diskutuojant šią temą turėtume bent jau leisti mokslininkams atlikti savo tyrimus ir neužtrenkti durų tokiai galimybei. Europa nėra lyderė biotehnologijų srityje, todėl mums trūksta informacijos šiais klausimais. Kitas klausimas - klonavimas. Manau, kad Europos ir pasaulinėme žemės ūkija yra didžiulis, egzistuoja didžiulis vystimosi potencialas Jeigu mums pavyktų tą potencialą išnaudoti, tai Europos ir pasaulio maisto poreikiai būtų patenkinti ir nereikėtų nei GMO, nei klonavimo. Tačiau reikia visiškai apversti e, bendrą žemės ūkio politiką ir nekalbėti apie ją vien tik tai ekonominę prasme. Jūsų pirmininkas kalbėjo apie tvarę žuvininkystę, apie tunų išteklius. Ir aš galiu na, pasidžiaugti tik tai, kad tunų ištekliai pamažu e, didėja. Turime geresnių mokslinių duomenų, geresnių mokslinių tyrimų ir e, daugiametis požiūris atrodo duoda rezultatų, tačiau reikia pripažinti, kad mūsų žvėjai ne visada tinkamai nustato ir registruoja savo pagautų žuvų kiekius, tai išlieka neišspręstas klausimas dar taip pat dėl e, išmetamų žuvų. didėja tendencija žvinkystę regionalizuoti. Nes negalima taisyklės taikyti pusiaujo vandenims ar ir tas pačias taisyklės taikyti šiaurėje. Taigi reikia atsižvelgti į visus e, žvinkystės aspektus, siekiant įvertinti politikos poveikį. Dėl atsinaujančios energijos reikia pastebėti, kad maždaug prieš 100-120 metų žemės ūkis pats apsirūpindavo energiją. 2007-2008 metais. E, kilo įtampa e, maisto produktų sektorėje dėl to, kad e, buvo imtas auginti biokūrą. O po to kainos vėl nukrito Aš iš tikrųjų nemanau, kad sumažėjo e, grūdų kainos biokūrui, biodizeliui e, naudoti, e, gaminti. žemės ūkija ir maisto perdarimo pramonėje yra daug organinių atliekų. Būtent tas atliekas reikėtų tinkamai tvarkyti, tuomet nereikėtų auginti tiek kultūrų biokūrui gaminti, bet to vėjo energija, saulės energija, reikia dar diskutuoti šiomis temomis. daugelis šalis, kurios turi, šalių, kurios turi patirties šiuose srityse galėtų mums padėti. Toliau dar išlieka ir miškų biomasės klausimas. Nenorėčiau, kad biomasės gamyba sunaikintų mištus, miškus, nes šiuo metu priemokos už biomasą didėja, yra įvairių mokesčių lengvatų, o tai gali, gali sukurti paskatas e, naudoti būtent miškus tiems tikslams, ne vien tik medienos gamybai. Taigi šitą klausimą reikia kažkaip spręsti ir stengtis riboti tokią praktiką, nes būtų neteisinga kirsti miškus ir naikinti gamtinę aplinką vien tik tai atsinaujančios energijos gamybai. Tai būtų nusikaltimas. Aš e, sutinku su ponu Peterle, kad e, bitės yra gamtinis aplinkos, apsaug, aplinkos kokybės rodiklis. Tačiau labai dažnai e, bičių laikytojų problemos, bitininkų problemos e, jų priežastis kilinamos vien tik tai žemės ūkio. Turime panašių problemų žemės e, bitininkystėje ir Lenkijoje ir bandome išsiaiškinti priežastis, kodėl žūsta tiek daug bičių. Na ir žinoma, kad e, augalų apsaugos medžiagos naudojamos žemės ūkiai yra atsakingos iš dalies, tačiau yra ir kitų aplinkos taršos šaltinių, kurie taip pat matyt yra atsakingi. Taigi reikia dar e, daug atlikti mokslinių tyrimų, e, išsiaiškinti viską. Ir aplinką tvarkyti, aplinkos apsaugą tvarkyti reikia ne tik per žemės ūkio politiką. Kokiu dar čia buvo klausimas? Dar buvo užduotas klausimas. apie cukrų, apie maisto produktų kodeksą. Per pastaruosius 10-20 metų maisto gamintojams buvo keliami labai e, dideli reikalavimai, įvesti labai reiklų standartai ir tuo pat metu pasauliniu mastu PPO rėmose vyko įvairios diskusijos, pastarašytos įvairios dvišalės sutartys, pavyzdžiui, su Merkosūro šalimis. Ir viso to rezultatas yra tas, kad E, visas likęs pasaulis tikisi, kad e, Europos rinka palaikys žemės ūkį visame pasaulyje. Tačiau jeigu mes nustatome reik, reiklius standartus Europos gamintojams, jeigu mes norime ekologiškų produktų, norime užtikrinti reiklius gyvūnų apsaugos, gyvūnų gerovės standartus, negalima tikėtis, kad politikai atvers Europos rinkas gamintojams iš išorės, kurie nesilaiko tokių standartų. Ta patį sakau apie GMO. Jeigu norime apsaugoti bioįvairovę Europoje, reikia galvoti ir apie bioįvairovę kitose pasaulio dalyse, nes jos reikia ten tiek pat, kiek ir čia. Taigi, tai yra vienas iš svarbiausių klausimų susijęs su maisto tiekimo saugumu ir maisto sauga. Jūs taip pat e, minėjote ekologijos vystimo klausimus. Diskusijose apie tai, kaip spręsti įvairias problemas. Turime visų pirma prisiminti savo senesnius įsipareigojimus. 2003 metais E, parama žemės ūkiai buvo atsieta nugamybos kiekio. Tai buvo geras sprendimas, jis leido ūkininkams priimti sprendimus e, remiantis rinkos signalais. Buvo nustatyti nauji paramos principai, buvo e, nustatytas principas, e, aiškinant e, vartotojams, kad ūkininkai daro A, B, C ir D ir už tai susilaukia paramos. Visa tai yra registruojama, Europos institucijos yra atsakingos už taisyklių laikymasi, už registrų tvarkymą. E, taip pat ūkininkai yra atsakingi ir už aplinkos apsaugą, nustatyta, ką jie turi daryti, e, saugodami aplinką. Be to, be paramos susijimo dar egzistuoja ir aplinkos apsaugos direktyvos. Jeigu nubrėžtume tam tikrą žemėlapį ir pavaizduotume, kur kas yra daroma, kai kurios sritis būtų tuščios, visiškai baltos. Pirmasis ramstis turėtų būti skirtas tam, kad būtų ūkininkams atlyginta už tai, kad jie laikosi tų principų, kuriuos esame patvirtinę. Jeigu taip darytume, Europos žemės ūkija, ūkis pagal pirmąjį ramstį būtų iš tikrųjų labai žalias. Taigi turime laikytis ankstesnių įsipareigojimų. Reikia ekologiškėjimą gilinti, tačiau ne vien tik tai visiems nustatant kažkokias pareigas, nes e, pirmasis ramstis ir taip jau yra labai ekologiškas. Jeigu norime eiti toliau, tai reikia daryti pagal antrą, antrąjį ramstį, reikia finansinių paskatų. reikia daugiau meduolio, o ne botago. Per ilgalaikės programas, per paramą biudžetui galima paskatinti ūkininkus atlikti tą ekologiškėjimo darbą. Ja ciągle zwracam uwagę na to, że europejskie rolnictwo, kiedy będzie... Vykdomos tokios ekologiško ūkininkavimo programos ir daugelis ūkininkų prie jų prisijungia. Ir kol Europos ūkis bus sutelktas į tiesioginės išmokas kaip ekonominio stabilizavimo veiksnį, tol e, žemės ūkio sektorius išliks gynybinėse pozicijose, jis išliks konservatyvus, nes jis bus orientuotas pagrindai gamybą. Tačiau, jei sutelktume dėmesį inovatoriškumą ir konkurenciją antrajame ramstyje, pasitelkdami įvairiausias paskatas. Mūsų žemės ūkis uh, prabustų iš stagnacijos. Albert Des dažnai yra sakęs, kalbėdamas parlamente, jog per pastaruosius 30 metų žemės ūkio gamyba visame pasaulyje augo, tačiau Europoje e, šio, šis sektorius stagn, stagnuoja. Ir ne, nenaudojant genetiškai modifikuotų organizmų, be klonavimo, nenaudojant pernelyg daug chemikalų. Be viso to, Europos žemės ūkio potencialas yra didžiulis. Ir tuo turime pasinaudoti. Taigi antrasis ramsis turi būti ekologiškesnis. Reikia įvykdyti prisimtus įsipareigojimus. Ir kas dar? grėsmės siejamos su ankstyvo perspėjimo sistemomis, nes jos nefunkcionuoja. Atseit. Man, man atrodo, kad jos veikia. Manau, jog regioninės hygienos užtikrinimo institucijos nedirba tinkamai. Reikėtų, reikėtų tobulinti nacionalinius e, kokybės inspekcijos mechanizmus, tačiau reikėtų pasidomėti ir to, kaip gaminamas maistas Europoje. vis labiau industrializuodami žemės ūkį pamiršome, kad sveikiausi, geriausi žemės ūkio produktai yra tie, kurie paduodami, parduodami ūkija. Ir kiek beveik neapdoroti. Esu susitiknęs, kad viskas, kas gaminama vietoje, pirminiai produktai yra daug saugesni nei tai, kas pagaminama pasitelkus industrializuotas technologijas. Komisijos narys Čiološ e, yra pateikęs pasiūlymų dėl mažų ūkių, tiesioginės prekybos ūkiuose, taip pat mikrorinkų kūrimo. Tai yra susiję ne tik su kokybė ir sveikatos apsauga. Tai taip pat užtikrina ir tinkamą klimato apsaugos politiką. Koks tikslas e, vežti maisto produktus 300 mylių, kad paskui jie būtų perdirbti ir vežami atgal į pradinę, pradinį tašką, jau kaip perdirbti maisto produktai. Taigi, kai kalbame apie, kai, kai mastome apie žemės ūkio uh, E, sektoriaus organizavimą ateityje, turėtume mąstyti apie veiksmus antrajame ramstyje. Nova, reikia novatoriškų ir konkurencingų e, veiksmų. Maisto produktų gamybos grandinė. Čia mes, politikai, turėtume būti drąsesni. Neturėtumėme kartoti tos pačios maldos apie tai, kad reikia užtikrinti konkurencingesnius ūkius ir ūkininkus, e, skatinti ūkininkus telktis į kooperatyvus, į ūkininko organizacijas. Turime rasti būdų užkirsti kelią nesažiningai priekybai. Kodėl mes taip bijome pasakyti, kad kelios stambios korporacijos, daugia šalės korporacijos primeta savo taisyklės maisto produktų perdirbėjams ir ūkininkams. Ir tokiu būdu žlugdo sistemą. kaip jau sakiau pradžioje, kalbėdamas apie gyvūnų gerovę, reikia paspartinti darbą šioje srityje ir reikėtų pasiūlyti sprendimus, išnagrinėjus konkrečias realias galimybės, kaip ūkininkai galėtų tas taisyklės įgyvendinti. Reikėtų ne, neapkrauti, neapsikrauti taisyklėmis ir reikalavimais. Reikia nepamiršti, kad kai kurių natūralių procesų neįmanoma sutrumpinti, kaip žinome tai. Norėčiau Jūs patikinti, kad naujoje sutartyje dėl aplinkosaugos esu pasiryžęs siekti kiek įmanoma geresnio mano darbiavimo. Ir nebijoju, kad susitiksime ne tik pirmininkavimo, ne tik Lenkijos pirmininkavimo pradžioje ir pabaigoje, bet ir per visą pirmininkavimo laiką, nes e, taryba teiks pasiūlymus, mes taip pat svarsysime komisijos dokumentus. Norėčiau, kad mes susitiktume ir apsvarstytume šiuos klausimus bent jau su jūsų komiteto valdyba arba jūsų arba politinių frakcijų lyderiais, nes tai visada naudinga visada naudinga skirti laiko aptarti tuos klausimus, kuriuos parlamentas ir taryba e, svarsto sudėtingai dėl vienų ar kitų priežasčių. Ja, minister Savitski, vielen herzlichen Dank für diese Ačiū, ministrė. Ačiū, ponė Savitski, už tai, kad atsakėte į jums užduotus klausimus. Manau, kad atsakymai mus džiugina, nes Mes einame bendra kryptimi. Žemės, kalbant apie žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę sektorių, visi, vis, visi, visos šios sritys yra labai svarbios 21 amžiuje. Reikia nepamiršti aplinkos tausojimo, mūsų gamtinių išteklių taupimo, nes šiuo metu jiems iškilo grėsmė. Ir tikimės, jog ateityje tie klausimai bus svarstomi prioritetinė tvarka. Gaila, kad ES ūkio politikos 90 procentų susiveda į subsidijų dotacijų paskirstimą. Kaip pa, pa, įsigiliname į tai, ką žemės ūkis duoda visuomeniai. Iš tikrųjų, tai juk ir susijęs su mūsų aplinkos gamtos išlaikymu tai lygiai taip pat svarbu. Jūs visą tai aptarėte bendrais bruožais. Kalbėjome apie e, tropinės medienos importą. Ir mes e, baigėme svarstyti teisės akto, teisės akto pasiūlymą šiuo klausimu ir jį rengiamės patvirtinti. E, ūkininkavimas 30 milijonų hektarų plotė. Tokio ploto mums reikia, kad apsirūpintumėme žemės ūkio produktais. Žemės panaudojimas be abejo yra pasaulinės svarbos klausimas ir tai yra žmonijai aktualus klausimas, jis, svarstom, jis bus svarstomas kitoje pasaulinėje konferencijoje, kuri vyks Afrikoje netiesioginis šalutinis poveikis yra taip pat svarbus. Reiks ir jį apskaičiuoti. Nes kai kalbame apie klimato kaitos politiką, nepasieksime joje pažangos kitaip. Didžiulių mm, gamtos plotų, kraštovaizdžio naikinimas yra kita aktuali problema. Bet noriu padėkoti Jums, pasidžiaugti Jūsų dalyvavimo mūsų komiteto posėdėje. Jūs minėjote konferencijas, kurias Lenkijas su, suorganizuos atsinaujinančio energijos išteklių klausimų, miškininkystės klausimais. E, mūsų komiteto nariai tikrai juose dalyvaus. Noriu padėkoti Jums už tai, kad aptarėte visus šios klausimus ir linkiu visokiojo paskloties Jums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 yra 2012 biudžeto projektas. Ir čia, kaip tik laiku pasirodė mūsų pranešėja, Juta Haug. Svarstysime biudžetą skirtą arkčiai, ar e, daugiau ar lėšų gausime, ar mažiau. Juta, tu dirbai šiuo klausimu, taigi papasako, kaip viskas yra. Ähm, äh, Pirmininkė, bent jau šią savaitę pasirodė biudžeto komiteto nuomonė, bet tik tai anglų kalba. Bet taip yra todėl, kad e, terminai priartėjo. Oficialaus tarybos sprendimo dar nėra. Ir mums tenka, mums reikia dirbti tarybos sprendimo pagrindu, bet turime korepero sprendimą. Dvidešimt penktąją Liepos vyks raštiška procedūra ir, ir tai reiškia, kad valstybės narės turės pasirašyti tą dokumentą. Ir mes dabar dirbame taip, tarsi tas etapas jau būtų praėjęs ir, kad, ir tarsi dabar būtų pirmasis svarstymo etapas. Žinoma, mes rezoliucijoje džiaugiamės tuo, kad aplinkosauga ir visuomenės sveikata taip pat nori prisidėti prie 2010 strategijos ir mes pasisakome už našesnę politiką. Tačiau, jeigu įsigilinsime į tai, kokiuose sitise komisija siūlo padidinti finansavimą biudžeto projekte. Pamatysite, kad, kad niekas net nei, neišaldyti, jo, jo, neišaldyti jo, jokie ištekliai. 2,6 procentai 2,6 procentais daugiau aplinkosaugai, Tačiau nepaslaptis yra tai, kad komisija viską skaičiuoja remdamasi 2,9 infliacijos, procentų infliacijos lygių. Taigi, jeigu viską apskaičiuosime, pasitelkę matematinės formos, o matysime, kad finansavimas sumažėja. Ir taip yra ne tik su mm, mokėjimais, asignavimais, uh, mokėjimams, bet ir įsipareigojimams. Jeigu toliau paskaitysite komisijos patiktą juodrašį, matysite, kad numatyta sumažinti lėšas dar daugiau. Komisija pateikė projektą, biudžeto projektą ir sukūrė dirbtinės maržas ne visa, nes ne visada yra asignuotos įplaukos pajamos, bet jos yra e, apskaičiuotos vienas A kategorijoje ir mes turime vienu milijonu per daug. Bet, žinoma, tikdama pakeitimus mes stengsimės tą padėtį pagerinti. Ir tą klausimą nagrinėjame jau kurį laiką. Mums reikia užtikrinti, kad valstybės narės geriau gyvendintų ES teisės aktus. Mes galime ir toliau raginti jas tai daryti, bet jei nebus <clears throat> pakankamai darbuotojų, kurie tikrintų, kontroliuotų, ar tie teisės aktai gyvendinami, kitaip jie ir nebus įgyvendinami. Mane neramina tai, kad komisija, klausydamasi balsų apie tai, garsių, garsiai kalbančių apie tai, kad reikia visur viską mažinti, keisti darbo tvarkos taisyklės, aš šią problemą neturiu, neižvelgiu, bet visur finansavimas sumažintas. Visur sumažintas finansavimas skirtas darbuotojams. Ir jeigu sumažės darbuotojų skaičius, tai Tokia tendencija mane tikrai neramina. Ar atsikratysime ir generalinių direktorių, ir direktoratų pavaduotojų? Ne vadai, bet indėnai nukentės. Taigi visą tai reikia, tą situaciją reikia labai atidžiai stebėti ir vertinti. Reikia sulaukti informacijos iš komisijos ir išsiaiškinti, ką reikėtų siekti, apginti ir kur. Ne tik iš aplinkosaugos e, direktorato, bet iš Sanko direktorato ir, kit, ir iš, kalbant apie kitus direktoratus, yra pasiūlymų mažinti finansavimą e, tarnautojams. Įdomu, kaip, su iš, kaip, kaip situacija su išorės veiksmų tarnyba, bet tai jau ne mūsų kompetencijos rytis. Aš e, įrašiau visus šios svarbiausius dalykus į mūsų rezoliucijos projektą. Pirma dalis. Antroji dalis, kurios iki šiol neturėjome, tai susijusi su pagalba maisto produktais. Pagalba maisto produktais. Uh, sunkiai besiverčiantiems žmonėms. Kaip žinote, kai kurios valstybės pasiskundė dėl šių priemonių, ypač tos, kurios nedalyvavo šioje programoje ir niekada lėšų, tos programos lėšų nepanaudojo. Na, atvirai sakant, Vokietija pareiškia, kad jo socialinė politika yra gera ir jai nereikia tokios programos. Tačiau bet kokiu atveju mes primame sprendimą tuo klausimu, nes čia galioja subsidiarumo principas. Nes ne, nemažai valstybių narių pasinaudoja tokią priemonę. Nežinau, kaip, kas įvyko, bet nemažai žmonių, kurie pasinaudojo tų tą pasinaudojo tą pagalbą maisto produktais, džiaugiasi, kad ji yra ir Vokietijoje, atrodo, būtų žmonių, kurie taip pat norėtų tokios galimybės. Tačiau čia turime nepamiršti, kad teisinis pagrindas nebesusijęs su žemės ūkio politika, bet komisija nepasiūlė kito teisinio pagrindo. Mes manome, kad vienas A Europos socialinis fondas turėtų tai apimti. Ir mažesnėmis ir mažesnių lygių. Taigi tuo tarpu reikia pasirūpinti, tuo, kad tai būtų prieinama visoje Europoje. E, Gal reikia truputį pasistumti į priekį, kad turėtumėme tinkamą teisinį pagrindą ir kažką galėtumėme nuveikti. Kitas dalykas. Rudenį vyks kampanija, tabakui skirto fondo jau nebeturime iš subsidijų, kurios turėjo būti išmokėtos tabako augintojams, sutaupėme kažkiek lėšų, kurias galėsime skirti tam, kad perspėtumėme žmonės apie rūkimo žalą. Taigi tai bus atitinkama prieš rūkimą nu- nukreipta kampanija, visuomenės sąmoninimo kampanija. Nežinau, ar galima įrodyti patikimais duomenimis, kad e, dėl informavimo kampanijų jaunimas mažiau rūko. Turime kažką daryti. Pasakoti žmonėms apie rūkimo žalą. Na ir pažiūrėsime, tam reikia mums kažkur e, apie 10 milijonų. Dabar komisijai norėčiau pasakyti. finansinė informacija apie informacija apie farmakologinės medžiagas irgi turi būti mums e, kuo greičiau žinoma. Jeigu neturėsime tinkamų finansų ir informacijos, nežinosime, kaip elgtis, turime žinoti, kiek dar mums reikia čia personalo narių ir kokios bus finansinės pasiekmės su personalo problemomis susidurėme ir kitur. Prie to dar grįšiu, kai aptarsiu pakeitimus. Bet e, vėlgi žvelgiu į komisiją. Niekas nėra padaryta. Rytoj yra pakeitimų patikimo terminas, termino pabaiga. Ir rezoliucijos projektas irgi turi būti parengtas iki atitinkamos dienos. Uh, ir pakeitimai biudžeto pasiūlyti. Ir nemanau, kad EFSA ką nors čia vertingo nuveikė. Mes jau dviejus metus sakome, kad kažką reikia daryti. Taip pat vertėme komisiją kažko imtis, bent jau atlikti kokią tai studiją. dėl e, mokesčių, kuriuos renka EFSA rinkliavų. Visos frakcijos e, pritarė tam, kad reikalingas kažkoks tai reglamentas, pagal kurį būtų reglamentuojami EFSOS renkami mokesčiai. Tai nebūtų visapusiškas, vis, visapusiškas finansavimas EFSAI gaunamas iš tų rinkliavų, bet bent jau galėtų finansuoti tą veiklą, kuri vyksta, kuri vykdoma pramonės e, srityje. Per rinkliavas galėtų surinkti tuos finansus ir tokia galimybė yra reikalinga ir reikalingas kažkoks tai teisėkuros projektas šioje srityje. biudžeto komitetui, ar, ar komisija yra pasirengusi komitetui nusiųsti pasiūlymą dėl mokesčių, ar vėl viskas bus nurašoma į rezervą. atitinkamo generalinio direktorato. Man atrodo, rugsėjai yra pakeitimų patikimo terminas dėl EFSOS, tai viską dar padaryti įmanoma, laiko turime. Na, o mano dabar pasiūlyti pakeitimai. Kaip jau sakiau, visi gali siūlyti pakeitimus. Mūsų pakeitimų patikimo terminas yra 15 diena, reiškia rytoj. Aš irgi pasiūliau pakeitimų dėl EMA. Asignuotos įplaukos buvo nurašytos jėmos, perrašytos jėma biudžeto projektą. Na, o dėl aplinkosaugos agentūros. Aš atkūriau tas lėšas, kurios buvo numatytos projekte. Taryba bandė jas apkarpyti. Ir kai kurie sektoriai buvo tiesiog išbraukti, aš juos vėl atnaujinau. Dėl EFSOS, ECDC ir ESA agentūrų mes komisijos atstatėme komisijos projekto siūlymus, taryba bandė apkarpyti finansavimą ir pirmąjį kartą nusižengiau savo principams, bet manau, kad tai yra būtina, esant susiklošiusiai padėčiai, nes Komisija tikrai labai griežtai vertina padėtį. Na ir pirmąjį kartą per biudžeto procedūrą siūlau pakeitimą, kad būtų numatytas personalo planas, valdymo planas. Mes siūlėme atitinkamas pozicijas, kurių nenorėjo komisija. komisija Tačiau tie dešimt naujų postų yra neutralūs biudžeto prasme, kadangi bus gaunamos rinkliavos. Tiesiog tai yra naujas EMA agentūros uždavinys, kuris turi būti atliekamas, o be naujų darbuotojų tų darbų jie ne, negalės atlikti nauji darbai reikalingi komisijai, tai yra moksliniai vertinimai, kuriuos agentūra turės atlikti, Čia E. CA agentūra, sako kalbėtoja. Taigi turės būti atliekami atitinkami vertinimai ir normalu, kad tai turėtų būti finansuojama iš rinkliavų, kurios gaunamos iš įmonių. Taigi tų dešimt naujų darbo vietų iš tikrųjų reikia. Jeigu prisimintumėme ankstesnę biudžeto procedūrą, aš irgi ten daug dirbau, daug prisidėjau dabar vėlgi turime komisijai suteikti didesnės priežiūros teisės. Ir kai bus atliktas vertinimas, papildomų pakoreguotų biudžetų reiks tą padaryti. Na, o dabar turiu nusižengti tam principui ir neleisti visko daryti komisijai. Nes tų naujų pareigybių mums reikia ir tikrai nemanau, kad parlamentas tam prieštaraus, nes galiausiai juk tai nieko nekainuos biudžetui, nereikia numatyti nei jokios tai maržos nieko. Na, o bendrai pakeitimai dėl biudžeto 8-9 aš visų nepristatysiu. Mes tiesiog iš principo bandome atkurti komisijos siūlomas sumas ir bandome prieštarauti tarybos siūlomiems apkarpimams. Grįžtame prie komisijos projekto dėl EMA, nes yra asignuotos lėšos, kuriuoms pritarėme. Ir dar prieš baigdama norėčiau pasakyti, kad Tomas Ulmeris man parašė, kad šiandieną negalės atvykti į posėdį, tačiau kad jis pritarė mano rezoliucijos siūlymui, ir tikėtina, kad EPP nesiūlys pakeitimų pačiai rezoliucijai. Aš aišku labai džiaugiuosi tai girdėdama. Aš mati, pati matyt gal irgi pasiūlysiu pakeitimą, aišku viskas dar priklausys nuo to, ką pasakys komisija. Bet e, mums reikės gal pasiūlyti priedą ar kažkokį pakeitimo formą. Bet tiek. Ačiū Juta Haug. Mes, žinoma, pasinaudosime jūsų žiniomis ir didelę sukauptą patir patirtimi, dirbant ties tuo produktu, kurį mes vadiname biudžetu. Jis yra labai svarbus, nes reikia finansavimo toms politikos sritims, dėl kurių mes ehm, priimame sprendimus. Ne visi supranta pačią metodologiją, metodiką, kaip yra kūriamas biudžetas ir kokios jo yra silpnosios pusės. Na ir aš džiaugiuosi, kad tos penkios agentūros, kurios patenka į mūsų kompetencijos rytį, nebuvo visiškai apleistos. Ir kai mes lankė Londone, Parmoje, Helsinkyje esančiose agentūrose, visuomet girdėjome, kokios dėkingos jos yra už parlamento pagalbą, nes agentūros paprastai nėra labai populiarios komisijoje, komisija nenori jų remti, o parlamentas kaip viena iš biudžeto institucijų, turi atsižvelgti į tas temas, kurios, kurios svarbios agentūroms ir jų poreikius. Taigi labai džiaugiuosi dėl to, ką Jūs pasakėte apie agentūras. Kai kurios jų gauna savo pajamas, turi savus reglamentus dėl rinkliavų ir mokesčių. Svarbu, kad būtų tai paaiškinta ir parodyta, kiek jos pačios gali save išlaikyti. Jos nėra visiškai priklausomos nuo biudžeto ir nuo mokesčių mokėtojų lėšų. Na, o dėl bendrojo biudžeto jūs teigiate, kad jeigu viskas klostysis sklandžiai, tuomet vyks tam tikra stagnacija, bet pažvelgus artimiau į skaičius, į skaičius pamatysime, kad tarp jūsimės organizacijos į tai sureagavo, kad tas e, finansavimas yra mažinamas. Ir komisija teigia, kad bendrai paėmus biudžetas bus kur kas žalesnis, taip tariant. Jie turėjo menyje daugia finansinę metinę programą, 12 metų biudžetą arba vidutinės trukmės finansavimo planą. Uh, ir 12 metų biudžetą, kuris taps žalesnis. Ir čia irgi kalbame apie šiek tiek apribotas sumas, o jūsų bendra išvada buvo štai kokia, tai kas pasiūlyta dėl biudžeto, iš principo daugiausiai siūloma jį apkarpyti. Pakeitimo pateikimo terminas baigėsi rytoj, o rugsėjo 8 dieną vyks neįlinis posėdis komiteto posėdis ir mes tuomet galėsime laiku priimti sprendimą tam, kad jį gautų, gebra, e, būtų, gautų kom, biudžeto komitetas. Ponas Gebrandi, dėkoju Jūtai už visą atliktą darbą. Pritariu daugumai jūsų išvadų, ponė pirmininkė, dėl bendrojo biudžeto. Manau, kad komisija teisi, kad e, reikia ekologiškumo įvairiose srityse, bet mums reikalingos lėšos irgi konkrečiose biudžeto eilutėse. Vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra Europos aplinkosaugos agentūros reikšmė. Mes tą tai agentūrai patikime naujus darbus, uždavinius. Žinome, kad tai yra viena geriausiai tvarkomų valdomų agentūrų Europoje Ir visgi jie susiduria su biudžeto apkarpimais ir labai nedaug papildomai lėšų skiriama papildomiems darbams atlikti. Vakar lankėsi Lenkijos aplinkosaugos ministras ir akcentavos, kad svarbu kaupti naujus duomenis ir taip toliau. Taigi mes labai priklausome nuo aplinkosaugos agentūros Kopenhagoje darbų, kad jie tuos duomenis surinktų. Ir aš norėčiau pabrėžti šios agentūros reikšmę. Ir manau, kad mes, parlamentas, galėt, turėtumėme numatyti tas papildomas lėšas šiai svarbiai agentūrai. Ačiū. Karin Kanbach. Aš irgi norėčiau padėkoti Jutai. Ir turiu klausimą dėl personalo Spaudoje apie tai daug buvo rašoma, kiek šimtų tūkstančių funkcionierių gauna pinigų iš mokesčių mokėtojų lėšų. Aš manau, kad reiktų konkretesnių skaičių. Kiek personalo dirba tam, kad būtų prižiūrimi aplinkosauginiai teisės aktai? Kiek žmonių atlieka tą darbą? Būtų gerai turėti konkrečius skaičius ir juos lyginti pavyzdžiui, lyginant su to, kiek ekspertų dirba valstybėse narėse toje srityje. Austrijos nacionalinis biudžetas per metus yra maždaug tokio paties dydžio kaip ES biudžetas. Kai aš tai pasakau, žmonės netiki manimi, nes visi mano, kad skaičiai kosminiai turėtų būti. Taigi aš manau, kad konkretų skaičiai kartais yra labai naudinga. Ačiū. Dėkoju. Mano klausimas bus štai koks. Iškirdome perspėjimo signalų jau metų eigoje dėl to, kad aplinkosaugos biudžeto eilutės dėl ES tarptautinių įsipareigojimų, kurie yra prisimti, teks e, tenkinti biologinės įvairovės įsipareigojimus, jų laikytis ir panašiai. Tai dėl to, aišku, turėsime gauti finansinių lėšų, kad tuos įsipareigojimus įgyvendintumėme ir teks e, išskirti biudžeto įlūtes e, tam tikslui. Ir Jūta, gal galėtum dar pakomentuoti prieš e, suteikiant žodį komisijai. Bet gal pirmą komisijos atstovė, jeigu pasisako, ar ne? An, ponia Boju? Ačiū, ponė pirmininkė. Esu iš aplinkosaugos generalinio direktorato ir paliesiu keletą klausimų, problemų, kurios buvo iškeltos dėl komisijos pasiūlymo. Dėl biudžeto projekto. Aplinkosaugos ir klimato veiksmų biudžetas išauga 2,6 procento, bet aš norėčiau pabrėžti, kad dauguma tų išlaidų yra skiriama LIFE programai ir LIFE programai komisija siūlo padidinti biudžetą 4,3 procento. Tai daugiau negu kad bendras padidinimas. Dabar kalbant apie Europos aplinkosaugos agentūrą, iš ties komisija siūlo biudžeto projekte numatyti papildomus darbuotojus, kurie galėtų atlikti naujus uždavinius, ypatingai klimato teisės aktų ir oro kokybės srityse. Dėl teisės aktų įgyvendinimo ir reikiamo personalo kiekio galime pateikti skaičius žmonių, kurie dirba aplinkosaugos generalinėme direktorate, skirtingose padaliniuose, nebus sunku tą išsiaiškinti. Ir galiu pasakyti, kad tikrai labai uh, Sveikiname, kad rezoliucijoje kreipiamas į valstybės narės su prašymu gerinti, gerinti aplinkosaugos, ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą. Tai yra svarbus prioritetas komisijai. Ačiū. Ja, Jūta. Ačiū, Jūta, prašau. N jau pakalbėjo apie būtinus dalykus. Na, biudžetas turi tapti žalesnis. Toks yra daugiametinės finansinės programos planas. Tačiau labai atičiai turime e, žiūrėti teisės aktus ir noriu paraginti kolegas, kalbant apie žemės ūkio teisės aktus, regioninius reikalus, reikia patikrinti, kad visos reikiamos nuostatos juose būtų, nes jau girdime protestų iš išorės kad pagal pirmąjį ramsti žemės ūkio politikoje 30 procentų aplinkosaugos priemonėms nėra jokių būdų priimtina. Turime teikti paramą kolegams Žemės ūkio komitete, kad e, viskas, kas reikia, būtų patvirtinta. Apskritai parlamente jau esame pateikę tokius reikalavimus. Sūrė komiteto E, pranešime, tačiau reikia, kad tos nuostatos atsirastų teisės aktuose. Komisaras Hanas, teikdamas pasiūlymus dėl, teiks pasiūlymus dėl e, regionės politikos, turėsime juos patikrinti. Taip pat turime stebėti, kas vyksta su žalingomis medžiagomis. Mes nuolat apie tai kalbame, tačiau turime iš tikrųjų pagaliau surinkti statistiką. Galbūt kai kurie rezerviniai, taip sakant, direktoratai galėtų padaryti šį darbą mums, kad žinotume, kiek subsidijų, kurios yra žalingos, iš esmės aplinkai yra išmokėta. Kol kas tai yra svajonės, na, o kai dėl tartautinių įsipareigojimų biudžete, tai nėra papildomų jokių lėšų. Todėl kyla klausimas, ką komisija darys, kad su kaip valdys įvairių valstybių narių prisimtus tarptautinės įsipareigojimus. Mums reikia faktų apie tai, kas sumokėjo, kas nesumokėjo, kad galėtume imtis veiksmų. Jetzt haben Sie sich, ich weiß nicht, wer sich das angeguckt. Tiesiog neturime informacijos ir tai yra blogai. Dėl daugiametės finansinės programos tai šie dalykai nėra šiems dalykams numatyta skaičių, bet tai yra priemonė, kurią naudojant bus galima vykdyti valstybių narių įsipareigojimus. Taigi turime galvoti apie šią priemonę tačiau 12 e, metais nieko neturime. Na, biudžeto specialistai yra atskira kasta, nebūtinai labai populiari, tačiau jie yra reikalinga. Čia yra tam tikra monopolija. Todėl labai svarbu, kad kažkas stebėti iš tikrųjų biudžeto aspektus, nes, kaip sakiau, galima patvirtinti politiką, tačiau ji nebus įgyvendinta, jeigu nebus tinkamo finansavimo. Na ir tu turbūt šitą reikalą puikiausiai išmanai. Taigi labai ačiū visiems dalyvavusiems diskusijoje. Atrodo, daugiau niekas nenori kalbėti kol kas. Gut. Dann... Taigi, Jūta, mes remsimės e, tavo darbu biudžeto klausimais. Toliau 19 darbo atrakės klausimas. Life plus reglamento mm, tarpinės peržiūros. Timo Makela, kuris yra tarptautinį reikalų mm, aplinkos mm, generalinėme direktorate direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad sutikėte galimybę komisijai pristatyti trumpai Life Plus reglamento 79 metų peržiūrą, kurią komisija užbaigė prieš keletą mėnesių ir patikė aplinkos apsaugos komitetai. Ši peržiūra yra pagrįsta nepriklausomų ekspertų peržiūra užsakius komisijai, pasiremiant plačiomis nuomonėmis ir konsultacijomis e, prieš komisijai rengiant e, ataskaitą. Pagrindinė šio laikotarpio vidurio peržiūros išvada yra tai, kad LIFE programa e, buvo labai sėkminga priemonė nuo pat jos sukūrimo 1992 metais daugiau negu 3000 projektų finansuojamų pagal LIFE. Veiksmingai ir sėkmingai prisidėjo prie aplinkos politikos e, poreikių ES. Tai yra svarbiausia išvada. Dar norėčiau detaliau papasakoti, kodėl taip yra, kodėl LIFE vertintojų buvo laikoma sėkminga priemonė. Visų pirma, jis vaidino svarbų vaidmenį įgyvendinant, kuriant ir gyvendinant ES buveinių ir paukščių direktyvos, direktyvas ir atitinkamus natūra tinklus. Be to, Tai buvo veiksminga laboratorija išbandyti naujus požiūrius ir technologijas, skatinant sudėtingiausių ES teisės aktų aplinkosaugos srityje gyvendimą, pavyzdžiui, vandens pagrindų direktyvą. Ir trečia, pagal vertinimą ji padidino supratimą apie aplinkosauginius, e, aplinkosauginės problemas tarp piliečių ir pagerino jų prieigą prie aplinkos apsaugos informacijos. Daugeliui LIFE yra vienintelė dedikuota priemonė e, aplinkos e, išlaidoms. Žinoma, ši vidurio laikotarpio peržiūroje, peržiūra išskyrė sritis, kur ši programa galėtų būti pagerinta. Pavyzdžiui, peržiūroje siūloma daugiau dėmesio skirti ir nustatyti prioritetus, vertinant programos uh, poveikį, ypač e, valdymo srityje. Antra, daroma išvada, kad kai kurios programos kryptis galėtų būti geriau apibrieštos, pavyzdžiui, pavyzdžiui, life e, bio įvairovės kryptis daugiau dėmesio galėtų skirti e, demonstravimui, kokia yra geriausia patirtis šioje srityje. Taip pat peržiūroje daroma išvada, kad live informacijos ir komunikacijos kryptis, kuri yra nauja, nėra dar visiškai įsisavinta, gerai suprasta ir išnaudojama geriausių būdų. Be to, sinergijų kūrimas su kitomis, kitais Europos fondais buvo sudėtingas ir tam tikrų programų e, išplėtimo už ES ribų apribojimai neleido panaudoti visų galimybių. Taigi, kai kurie rezultatai, kai kurios išvados, ypač dėl trūkumų, e, jau įsisamoninti, e, baigiant programą pagal šią finansinę perspektyvą, bet taip pat ir planuojant ir galima LIFE priemonės pasiekėja. Pane pirmininkė, leiskite tarti keletą žodžių apie komisijos darbą dėl galimos ateities finansinės perspektyvos, remiantis komisijos komunikatu dėl Europos, tai yra biudžetu Europai 2020, e, kurį komisija patvirtino birželio 29 dieną. Šiame komunikate komisija siūlo tolesnį LIFE priemonės panaudojimą, kurio biudžetas būtų 3,2 milijardo eurų. Tai būtų padidėjimas palyginti su dabartiniu biudžetu. Pagal šį komisijos pasiūlymą šios lėšos būtų padalintos tarp aplinkos dalies 2,4 milijardo ir 0,8 milijardo klimato kaitai. Taip siūlo komisija. Komisija mano, kad daugiausia dėmesio reikia ir toliau skirti ES aplinkos prioritetams, klimato kaitai, bioįvairoviai, išteklių veiksmingumo ir ekonomikos žalinimui, ekologėjimui apskritai. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti ES aplinkos teisino įgyvendinimui. Komisija mano, kad ES nėra, negali būti augimo be tvaraus aplinkos valdymo ir apsaugos. Todėl tai atitinka ir Europos 20 metų tikslus. Pagal šį naują galima priemonę be tradicinių projektų komisija rengia naujo tipo projektą, kuris būtų LIFE dalimi, mes jį vadiname inter, interkredito požiūriu, pro, projektų E, taip e, projektai būtų labiau integruojami, panaudojant kitus ES finansavimo šaltinius, taip pat ir e, regionų valstybių narių lėšas, įgyvendinant ES aplinkos politiką, ypač tokiose srityse kaip bioįvairovė, vanduo ir atliekos. Na, o šio poveikio, šio pasiūlymo poveikio vertinimas yra dabar baigiamas, kad būtų galima pateikti tikslesnius, tikslesnius teisėkuros pasiūlymus dėl tolesnio LIFE priemonės naudojimo kažkada lapkričio gruodžio mėnesį šiais metais. Taigi, pirmininkė, norėčiau dabar baigti pasakydamas, kad LIFE priemonė pagal laikotarpio vidurio peržiūrą naudinga ir svarbia priemonė ir gali tokia būti ir ateityje, propaguojant ES aplinkos saugos politikos e, vystimą ir gyventimą ir pademonstruojant, kokia yra geriausia patirtis ES. Ačiū. Ja, danke, Herr Makela. Ačiū, ponia Makela. Taip pat dėkoju už pristatytą LIFE programos įgyvendinimo tarpinę peržiūrą. Tai yra vienintelė aplinkosaugos priemonė Europos Sąjungoje. Jie apima apie 3000 projektų. Ir ją tikrai galima laikyti sėkmingą. Pristatėte taip pat ir jos ir programą, kuri taps jos įpėdinę kuriai numatyta 3,2 milijardai eurų. Tos, ta suma būtų padalinta aplinkosauginėms priemonėms, taip pat veiksmams susijusiams su klimato kaita. Bet jau kaip esame girdėję anksčiau, reikia pasitelkti ir kitas biudžeto eilutės, nes LIFE programos vienos nepakanka. Noriu paklausti, ar kolegos turi kokiu nors pastebėjimu, ar nori užduoti klausimus. Atsižvelgianti tai, kad jūs dalyvaujate ir šeštosios pagrindų programos vertinimo forume, noriu pasiklausti, ar mes sulauksime vertinimų ir išvadų iki vasaros ar po vasaros. Turiuome, čia turiuomenį poveikio vertinimą. Well, Chairman, uh... Pone pirmininkė, komisija jau beveik užbaigė šeštosios aplinkosaugos programos vertinimą. ir dabar yra Liepos vidurys, iki vasaros e, atostogų jūs tų išvadų nesulauksite, bet jas turėsite netrukus po vasaros atostogų. Ne, nenoriu kalbėti savo kolegų vardų, kurie dar dirba, bet beveik viskas baigė, dabar vyksta vidinės konsultacijos komisijoje. Ir per pirmasias kelias savaitės po vasaros dokumentas turėtų jūs pasiekti. Okay, weil ich weiß, dass die polnische Präsidentschaft sehr viel. Äh, Žinau, kad Lenkija savo pirmininkavimo metu rengėsi daug, e, skirti daug jėgų tam vertinimui, rengiant septintąją programą. Taigi būtų puiku, jeigu iš tikrųjų tas dokumentas mus pasiektų po vasaros atostogų. Ačiū, ponė Matila, daugiau jums klausimų neturime. Pasižymėjome jūsų e, išsakytas mintis. Ir dabar reikėtų imtis kito darbo tvarkės punkto. Man atrodo, kad mes šiek tiek sutaupėme laiko pagal darbo tvarkę. Bet atrodo, kad galime dabar e, perėti prie 20 darbo tvarkės punkto. Yeah. Ja, Darf ich also ganz herzlich begrüßen den Generaldirektor der DG Environment. Noriu pasveikinti aplinkosaugos generalinio direktorato vadovą Karlą Falkenbergą, kurį mes komitete gerai pažįstame. Jūs čia buvote neseniai. Ir tuomet buvo išdėstyta mintis, kad jūs galėtumėte atvykti, susitikti su mumis Briuselyje, su visais darbuotojais. Mes buvome nuspręsta, kad tai būtų įdomus e, susitikimas. Ir vienas iš administracijos narių paklausė, Kas būna, kai uždavęs klausimą narys jau būna išėjęs iš posėdžio ir nebeišgirsta atsakymo? Na, atsakymo į tą klausimą neturėjome. Ir atsiprašome dėl to, kad, nariai, kad lieka tik narių padėjėjai, kurie išklauso atsakymus ir surenka visą informaciją, bet į visą gaunamą informaciją mes atsižvelgiame ir ją surenkame. Ne, nebejoju, kad aplinkosaugos direktoratas, kaip ir visi kiti, laukia vasaros atostogų, bet mūsų šiandien laukia išties įdomi tema. Trečioji ataskaita apie vandens trūkumą ir saustras Europos Sąjungoje. Ir tai be abejonės yra problema, su kuria susiduria įvairios šalis ir regionai ir, ir jis sukelia nemažai žalos. Išklausysime pono Falkenbergo pristatymą ir paskui kolegos turės galimybę užduoti klausimus. Ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, paskutinį kartą e, buvome susitikę sausakimšoje salėje tuomet tikrai buvo daugiau dalyvių nei šiandien, bet, kai, bet aš iš tikrųjų noriu pakalbėti apie vandens trūkumą, tai labai aktuali tema. Ir įžengoje norėčiau pristatyti trečiąją ataskaitą šią temą, taip pat pakalbėti apie tai, ką, ką mes rengiamės daryti, spręsdami šį klausimą trečioji ataskaita, kurią turite, e, iš esmės pasakoja, kad situacija prastėja, kad e, grėsmi auga ir kad trūksta vandens ne tik pietų Europoje, kad tai tampa E, įprastų reiškinių daugelį Europos regionų, išskyrus šiauriausias Europos dalis, kur yra mažiau gyventojų. Čekijos Respublika, Kipras ir Malta praneša mums, kad tos šalis, jos praneša, kad jos nuolatos susiduria su vandens trūkumo klausimu. Uh, Dar penkios valstybės narės praneša, jog jų, pas, juo, pas jas sausros ir kritulių dažnumas keičiasi, vidutinis kiekis kritulių keičiasi. Tai yra nekralystė Prancūzija, Ispanija ir Portugalija. Kaip matote, šalių grupė yra labai nevienalypė, Ir, o Belgija, Niderlandai ir Junktinė karalystė mums praneša, jog jos patyrė didžiausias kada nors užfiksuotas saus, sausras pastaruoju metu, pastaraisiais metais. Taigi, kalbant apie vandens išteklius, situacija ir toliau išlieka kelianti susirūpinimą Europoje. Mes žinoma, pažvelgus plačiau, pasauliniu mastu, suvokėme, kad milijardai žmonių planetoje šiandien ne, negauna švaraus kokybiško geriamo vandens. Taigi suprantate, su kokiais iššūkiais susidurėme. Ir ataskaitoje pabrėžėme, kad tai ne, ne tik vien aplinkosaugos klausimas, bet kad E, tai reiškia tam tikras ekonominės pasiekmes, pavyzdžiui, žemės ūkio, turizmo sektoriuje, pramonės, taip pat energetikos, transporto sričiai ir kad ilgainiui tai ims atsiliepti konkurencingumui ir, vidu, ir, ir vidaus rinkai. Pažymime ataskaitoje, kad daugelis valstybių narių ėmėsi atitinkamų priemonių Mes palaikome pradinį siūlymą e, spręsti paklausos, visų pirma, sutelkdėmės į paklausos aspektą, taupiau naudoti vandenį prieš imantis <clears throat> naujų, <clears throat> prieš bandant išgauti vandenį, pavyzdžiui, e, nudruskinant vandenį arba pasitelkiant kitas priemonės, nes tai atsilieps CO2 kiekiui aplinkoje ir sukels kitų aplinkos sauginių problemų. Ką mes siekiame padaryti? Pradėjome renkti Europos vandens bendrą dokumentą, kurį tikimės pristatyti tarybai ir parlamentui iki kitų metų pabaigos. rengdami visapusišką požiūrį į vandens klausimus, mes naudojamės mes remiamės keturiais analizės aspektais. Tai yra upių ir baseinų e, valdybos planais, kuriuos valstybės mums privalo pristatyti, privalėjo pateikti, nes tie planai turėjo mus pasiekti, tačiau dėja dar keturios ar penkios valstybės nėra pristačiusios savo upių baseinų valdymo planų. Kitas kriterijus. Vandens politikos teisės aktų aktualumo patikra. Tai yra mes aiškinsimės, ar yra ar galioja aktualūs teisės aktai, ką gal, galima būtų daryti kitaip, kur reiktų suvienodinti reikalavimus ir ką dar reiktų užbaigti. Taip pat remiamės e, vandens trūkumo ir sausrų politikos dokumentu ir taip pat e, remiamės e, vandens išteklių ne, stabilumo klimato kaitos e, kontekste aspektų, nes, kaip žinome, klimato kaita daro papildomą spaudimą vandens ištekliams. Trumpai pristatysiu tą pagrindų dokumentą, kurį rengėme. Tai bus tik tai projektas samata, nes Mm, mes dar metus turėsime dirbti, viską įvertinti ir apibendrinti. Bet manome, kad reikės dirbti septyniose srityse rengiant šį pagrindų dokumentą. Viena iš jų tai žemės žemėtvarka tikriausiai jūs nustebino tai, kad kalbant apie vandenį visų pirma paminėjau žemę. Bet mes esame įsitikinę, kad tam vandens politikai labai svarbu atsižvelgti į tokius aspektus kaip miškų atsodinimas, dirbožemio e, valdymas, taip pat nuotekų e, drenavimo sistemos, nes visa tai susiję ir įtakoja vandens pasiūlą Europoje. Ir žemėtvarka, todėl žemėtvarka ir susiję klausimai bus pirm, viena pirmųjų didžių, didelių tokių sričių, kurias turėsime nagrinėti. Kaip visada, kuomet kalbame apie trūkumą išteklių trūkumą, tai visada pastelkėme rinkos mechanizmą ir labai aktualus dalykas yra kaina. Todėl mes įvertinsime samatą, bandysime apskaičiuoti, kiek kainuoja vandens naudojimas, taip pat vandens tarša. Mes manome, laikome gerų dalykų tai, kad dabartinėje ataskaitoje yra pažymėta, kad nemažai, vis daugiau valstybių narių e, įveda kainodaros mechanizmus už vandenį, kad vanduo jau nebėra nemokama gerybė, kurio gali pasisemti iš šulinio ir naudoti kiek tinkamas, niek, nieko už tai nemokėdamas. Privalome suvokti, kad vandens naudojimas, vanduo kainuoja ir kad reikia jį našiau naudoti. Taigi toliau svarstysime kainodaros apmokestinimo klausimus, e, žalingų medžiagų šalinimą iš vandens bei vandens paskirstimo sistemų kūrimą tose Europos regionuose, kur vandens trūkumas yra ypač e, aštrus. Toliau vandens panaudojimo efektyvumas kad vanduo būtų naudojamas našiai. Mes norime plėtoti, toliau plėsti vandens ir vandens sąskaitų ir ekosistemų e, tinklą. Mes norime apimti įvairius Europos regionus ir kalbant apie vandens apskaičiuoti, kiek vandens pasiūlysime miestams, žemės ūkiui, transporto sektoriui. Mums reikia tokių bazinių skaičių tam, kad išsiaiškintumėme, kur yra ypač didelis disbalansas ir ką daryti, kad ta situacija sunormalėtų. Taip pat turime E, parengti rodiklius, vandens našumo e, sėkimo rodiklius ir parengti tuos rodiklius ir atskiriems sektoriams, taip pat kokybės gerinimo. Vandens kokybės gerinimas bus kita svarbis rytis, kurioje rengiamės padirbėti. <clears throat> Ketvir, ketvirta sudėdamoji dalis - vandens novatoriškumo partnerystės. Ir čia rengiamės dirbti su pramonė, plėtojant novatoriškus sprendimus ir stengsimės įveikti kliūtis novatoriškiams sprendimams vandens išteklių srityje ir tikimės sukurti novatoriškas partnerystės su kolegomis iš mokslinio tyrimų direktorato. Taigi, vystysime veiklą, bandydami sukaupti daugiau žinių ir skatinti novatoriškus vandens naudojimo metodus. Taip pat nagrinėsime visą valdymo sistemą dėl dviejų dalykų. Visų pirma, bandysime užtikrinti, kad ta valdymo sistema būtų visapusiška, kad nebūtų spragų kur, kur nebūtų jokių mechanizmų, jokių priemonių užtikrinti, kad mūsų politika būtų gyvendinima. Kita vertus, kita šios, šios, šios teisinės bazės kūrimo pusė yra sumažinti biurokratinę naštą. Reikalingi politikos įrankiai, bet reikia pasirinkti pigiausius e, taip pat tokius, kurie mažia, užkelia, uždeda mažiausią naštą e, operatoriams. Šeštasis prioritetas - bendrais bruožais užtikrinti, kad e, surinktume daugiau informacijos ir patirties sukauptume. Aš kalbėjau apie saskaitų sistemos plėtojimą, iki kitų metų pabaigos, tikiuosi, jau būsime įvertinę 170 upių baseino valdymo planų, kuriuos mums pateiks valstybės narės. Šimtas, kalbu apie 60 stambiausių, svarbiausių Europos upių baseinų. Tikimės juos įvertinti ir išsiaiškinti, kokios idėjos regiono ar vietos mastu pasiūlytos dėl vandens naudojimo, tų upių baseinų vandens naudojimo. Ir tikime sulaukti labai daug informacijos ir ją e, naudingai panaudoti. Toliau tęsėme stebėsenos mm, misiją žemės, žemės stebėsenos iš, o, iš iš oro sistemą ir taip kaupsime toliau informaciją apie Europos vandens telkinius. Janešas Potočnikas, mano komisaras, nuolatos prašo, kad, tai, kad visi komisijos pasiūlymai būtų pagristi uh, surinkta informacija ir faktais. Ir galiausiai reikės pažvelgti ir už Europos ribų. Reikės aptarti pasaulinius iššūkius susijusius su vandens pasiūla ar vandens trūkumu. Kalbu apie besivystančių valstybių padėtį ir tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimą. Taip pat kalb... Ž... svarstysime, kaip spręsti šiandien patiriamo trūkumo problemą, tačiau demokratiš... demokratinių valstybių uh, vystimas jis reiškia, kad ateityje tas trūkumas bus daug aštriau jaučiamas. Taigi tiek rengiamės apriepti tame bazinėme dokumente. Kiti metai mums bus vandens metai ir žalioji savaitė kitais metais bus skirta e, visapusiškai vandens klausimų svarstymui o 2012 pavasarį rengsime svarbę Europos vandens klausimų konferenciją ir svarstysime visus tuos klausimus per žalėją savaitę. Taigi, kitais metais atsivers daugybė galimybių e, plėsti mūsų main, mainus šioje srityje šioje srityje mūsų laukia milžiniški iššūkiai, tačiau mes suprantame tai, turime nemažai įrankių savo rankose ir manome, kad tiesiog viskam reikia suteikti nuoseklę struktūrą. Ačiū. Ja, dank, Falkenberg. Dėkoju, ponė Falkenberg, už pristatymą. Pristatėte plačiai Europos vandens politiką kur kas plačiau nei trečiajame, trečiojoje teisinėje ataskaitoje. Tas ta strategija yra 12 metų šedevras. Mes daug dirbame šiais klausimais komitete, labai pasiaukojančiai. Vanduo yra esminis pagrindinis išteklis ir visuomet toks bus. Taigi džiaugiamės, kad atvykote. Richardas Zieberis yra gerai žinomas vandens ekspertas, taigi prašau žodis iš karto jam. Ačiū, ponė pirmininkė, aš manau, kad e, pirmas ir paprašiau žodžio. Ne, sako pirmininkas. Ajalas Sender buvo pirmoji, ponė Zieber, sako pirmininkas. Na, Ines galėjote pirmai suteikti žodį. Kągi, vis tiek e, norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už tai, kad asmeniškai atvyko ir pasikalbėti su mumis apie tai. Mano nuomonė aplinkosaugos srityje tai bus viena didžiųjų politikos sričių ateityje. Mes jau labai ilgai laukiame ne vien to vertinimo, kiek tų gairių, tos strategijos, Komisaras Patočnikas kalbėjo jau apie tą dokumentą per klausimus, tikėjomės jo šiais metais, panašu, kad sulauksime kitais metais, truputį užtrukote, bet dėl to tikimės, kad dokumento kokybė tik bus geresnė. Aiškiai iš dokumentų matome, kad Envi generalinis direktoratas daug dirba šiuo klausimu. Tačiau Aš norėčiau, kad parlamentas irgi neatsiliktų. Suprantu, kad organizuojamos konferencijos, tačiau vanduo yra toks svarbus klausimas ir tos gairės galėtų įtraukti komitetą mūsų ir visą parlamentą į procesą. Tai yra susijęs su daugybė politinių klausimų ir negalime leisti tik ekspertams, pilietiniai visuomeniai užsimti tais darbais. Taigi galbūt generalinis direktorius galėtų ir mus informuoti per atinančius metus apie tai, kas vyksta. Būtų naudinga, jeigu galėtumėme savo politinės idėjas irgi siūlyti šiame procese. Mūsų vandens darbo grupės pirmininku esu ir mes galime tikrai panašias diskusijas ir ateityje surenkti. Turiu keletą principinių klausimų. E, diskusijose apie vandenį dažnai girdime, kad komisija kalba apie tai, kad reikia valdyti paklausą. Reikia holistinio požiūrio. Nes jeigu kalbėsime tik tai apie paklausą, tokios valstybės kaip Ispanija susidurs su problemomis. Kipras, pietinės ES šalys. Juk ten ne vien tik tai paklausą reikia tvarkyti ir valdyti. Taigi reikalingas holistiškas požiūris ir reikia pamastyti apie įvairius galimus sprendimus. Nemanau, kad žemės ūkio ar pramonės veikėjai yra netinkamai nusiteikę šiose valstybėse, bet aš manau, kad reikia visas galimybės palikti atviras. Kalbant apie regioninį požiūrį, manau, kad tikiuosi, kad tame komisijos dokumente nebus bandoma visiems pritaikyti vienodo kurpaliaus, bandant valdyti paklausą. tikrai visuomenė ne, nepritars tam, nes tokie vandens taupimo griežti siūlymai tikrai, pavyzdžiui, tiroliečių tarpė nebus populiarūs. Taigi reikalinga, kad ir regionai įsitrauktų į tą procesą ir regiono atstovai mes, nes priešingų atveju tai neduos jokių rezultatų. Kaip žinote, žemės ūkio ir regioninė politika irgi turi būti įtraukiama į tai. Tos politikos rytis, kurios daug vandens suvartoja, taip pat jūs minėjote ir žemėtvarką, kitas rytis. Ir jūs ūkininkus vertinate kaip pirminius vandens vartotojus ir siūlote sprendimus smulkiam vidiniam verslui. Žinau, kad yra tam, tikrų, tam tikro pasipriešinimo, tačiau keista būtų 80 procentų ES lėšų panaudoti pirmą, o po to jau 12 metų pabaigoje paskelbti tokį dokumentą gairias. Pirmiausia, iš anksto, aš manau, reikia apsispręsti, kaip tas lėšas panaudoti. Tai yra mūsų bendras darbas, Endi generalinio direktorato, komisaro Patočniko. Aš manau, kad e, greit bus per vėlų reikalauti integravimo jau tuo met, kai pamatysime, kad lėšos išleistos. Taip pat tarp aplinkosaugos ir žemės ūkio auga įtampa ir keistis mintimis, idėjomis reikia kuo galima anksčiau. Dabar dėl jurisdikcijos. Turime daryti aišku skirtumą tarp to, ką daro ES, valstybės narės ir regionai. Esu įsitikinęs, kad Envi generalinio direktorato pasiūlymas bus teisiškai sutvarkytas, nes priešingų atveju nesiliaus teisinės diskusijos ir debatai. Netgi valstybės narėse regionai nenori atsakyti planavimo uh, galimybės. Dėl to reikia aiškiai skirti atsakomybių sritis, kas už ką atsakingas, nes priešingų atveju nuolatos įsivelsime į teisinius ginčius ir nieko naudingo negalėsime nuveikti. ir nepasieksime tikslų. Aš žinau, kad ilgai kalbu, bet negaliu liautis kalbėjęs dėl vandens kainų nustatymo, kainų politikos. Vandens pagrindų direktyvoje pirmoji eilutė aiškiai pasakyta, vanduo nėra vien tik tai ekonominė prekė, kaip visos kitos. Turime aiškiai ir labai atsargiai nustatinėti kainas, vandens kainas. Jeigu didinsime vandens kainą penkiais, keturiais kartais, ekonominio poveikio apčiuopiamo neduos, o socialinis poveikis bus milžiniškas. Ir vėl turime įsiklausyti į vietos valdžios, regionės valdžios nuomonę. Taip, reikia imtis veiksmų, nustatinėti kainas, bet tą daryti turime labai atsargiai ir subalansuotai. Žinios, taip, jas reikia pasitelkti, mūsų technologijos gali būti labai naudingos ir trečiojo pasaulio valstybėms. Ir yra taip pat iššūkis problemos su tuo, kad daug importuojame vandens į Europą savo produktams. Ir jeigu norime ieškoti pasaulinio sprendimo vandens politikos rytyje, turime panaudoti tuos vandens rezervus išteklius glūdinčius giliau žemės ūkio srityje. Taigi, generalinį direktoriau, Norėčiau, kad procesas būtų kuo galima platesnis, norime, kad reformos vyktų sparčiai, tačiau norime, kad mes irgi būtumėme įtraukti, net jeigu darbai užtruks, vis tiek norime, kad produktas būtų kuo galima geresnis. Pirmininkas, ačiū labai. Išgirdome viską, ką jūs norėjote pasakyti. Viską, ką Richardas norėjo pasakyti. Žinome, kad labai daug dirbate vandens klausimais. Yra keletas asmenų, kurie visuomet dirba vandens klausimais. Inės yra kitojo, kita. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Falkenberg, kad pristatėte pasiūlymą Aš detaliau kai kurios elementus pakomentuosiu. Pritariu ponui Zeberiui, nes tos programoms mums labai reikia, mes jos laukėme. Daug ką reikia nuveikti, kaip matome. Dėl klimato kaitos ši politika tampa labai svarbi. Taip pat reikia ieškoti būdų, kaip būtų galima efektyviau vartoti vandenį, o tai jau susijęs su eilė problemų. Bet pirmiausia, pažvelkime į kitas politinės rytis, kur dirba ES susijusias su vandens politika, aišku, ūkininkavimas, žemės ūkis. Uh, Čia labai svarbu, daug ten yra blogų žinių dėl vandens vartojimo, vanduo nėra tinkamai ir efektyviai vartojama žemės ūkio srityse, bet panašių signalų gauname iš kitų politikos ryčių - pramonė ir kitos politikos rytis, kur labai svarbu pažiūrėti, kaip ten yra vartojamas vanduo. Pažiūrėti, ką būtų galima padaryti ir kaip galėtumėme parodyti, kas ką daro ūkininkai turi įrodyti, kad tinkamai tvarko vandens išteklius, bet ir kitur tą reikia padaryti. Buvo minėtas vandens importas, taip, kalbant apie ūkininkavimą, vystimosi politiką, tai yra labai svarbu, yra daug importuojamų produktų ir tai svarbu irgi vandens prasme, nes turime aiškiai žinoti, apie ką kalbame įvairiuose sektoriuose. Ne tik žemės ūkis, žemės ūkio, bet ir kituose sektoriuose. Jūs kalbėjote, kad reikia artimiau konsultuotis. Čia yra nemažai institucijų, ne tik pramonės įmonių, bet ir įvairių pilietinių organizacijų, kurios labai yra įsitrau, įsitraukusios į šios darbus. Gera valdysena yra matyt, esminis principas konsultuojantis su tokiomis institucijomis. Ir visa tai yra aktualu, planuojant diskusijas šioje srityje. Ne pirmąjį kartą juk apie tai kalbamės ir turėtumėme kažkaip pradėti kalbėti bendrą kalbą. Tai nereiškia, kad mes blogai organizuojame darbą, bet tiesiog vėluojame, reikia vytis. Taigi, jeigu planuojame savo diskusijas, reikia įtraukti ne tik klasikinės rytis, bet ir kitus sektorius. Kainos buvo minimos taip pat. Bet mes turime pažvelgti ir į kitas priemonės, ne vien tik tai kainas, bet ir standartų nustatymą. Ir socialinius aspektus. Yra ir kitų dalykų. Efektyvus vartojimas labai svarbu. bandomas dabar bandome surengti, parengti, parengti projektą dėl efektyvaus vandens naudojimo pastatuose, bet reikia pažiūrėti apskritai, kaip, kiek efektyviai vanduo yra vartojamas miestuose. Pavyzdžiui, Prancūzijoje dirba, yra darbų šioje srityje, tas bus, pats bus padaryta ir Ispanijoje. Taip pat daug kalbama apie tai ir finansinių perspektyvų diskusijose regioniniai, struktūriniai fondai ir panašiai. Taigi yra daug labai aspektų ir politikos ryčių, kurios čia yra aktualios. Ir reikia tas lėšas kažkaip integruoti į visus tos e, vandens vartojimo aspektus. Vanduo turėtų būti horizontalus klausimas. Ir įvairiose politikos srityse, kur reikalingos inovacijos vandens vartojimo tikslais. Čia gal irgi galime skirti finansavimą. Ir dar vienas dalykas, kas irgi yra labai svarbu. Parlamentas tą rekomendavo, nežinau, ar jūs tą darėte, bet e, žvelgdama į veiksmų programą, programą ir naujus pasiūlymus vandens politikos rytyje, į tai, kad e, reikalinga užsitikrinti pakankamai vandens išteklių, plėtoti tos vandens išteklius, visą tai integruota į strategiją 2020. Taigi mes turėtumėme pasirūpinti, kad jūsų siūlomos priemonės būtų paremtos taupimu, kiek įmanoma. Kad piliečiai suvoktų, jog jie gali taupyti vandenį, taip sumažėtų kaštai. Ne, taupyti vandenį ne, netaupimo labui, bet tiesiog tai leistų mums sukurti darbo vietų ir įvairių kitų privalumų čia matome. Vandens politikos, atsiprašau, kainų politikos prasme yra taupomas vanduo, bet galime ir kitų būdų e, pritaikyti. kam skirti tą kaltę federaliniam lygmeniui ar, ar ne. Uh, Bet yra ir pozityvių dalykų, yra naujų technologijų, yra valdysenos, vandens, vandentvarkos e, technologijų. Tai kūrė žalias darbo vietas, užtikrina žalę augimą ekonomikos srityje. Taigi ne vien tik tai blogos matomos naujienos, aukštesnės kainos ir panašiai. Kalbant apie socialinės paskatas, galime parodyti, kad yra ir gerų pozityvių dalykų ir verta juos pademonstruoti. Ačiū Ines. vandens darbo grupėje. Yra ir kitų kolegų, taigi prašau, palikite laiko ir jiems pasisakyti. Pone Hibner, ačiū. Dėkoju generaliniam direktoriui už tai, kad mums papasakojo apie tai, kas jau daroma dėl vandens tygiaus. Vanduo yra esminis bazinis produktas žmonijai. Jo vaidmuo yra labai svarbus ekonomikos srityje. Taip pat tai yra mūsų plačiausiai vartojama prekė. Tai yra energi, energijos šaltinis, vanduo naudojamas pramonėje. Taip pat vanduo yra naudojamas kaip pagrindinis žemės ūkio ingredientas. Tam tikrais momentais tam tikrose regionuose vandens turime perviršį. Ir nežinome, kokie dideli yra regioniai skirtumai, nes viena vertus yra vandens stygius kažkur, o kitur, tarkim, yra perteklius, vandens perteklius tam tikrais momentais. situacija, aišku, keičiasi. Dabar matome, kad vandens trūksta tose vietose, kur anksčiau to nebuvo. Taigi reikia kažkaip saugoti vandenį, statyti rezervuarus. Kaip pavyzdžiui yra vandens, atsiprašau, kelių žemėlapiai. Ar energijos perdavimo tinklų žemėlapiai, reikia ir vandens perdavimo tinklų žemėlapių, remiantis tais rezervuarų tinklais, tam, kad regionai, kur vandens yra perteklius, per daug galėtų teikti vandenį tiems regionams, kur jo trūksta. 21 amžiuje tai jau nėra technologijų klausimas tai gal daugiau yra politinės valios klausimas. Kaip ir su energetika, pavyzdžiui energija mums yra prioritetas. Ir tai turėtų būti vandens strategijos Europai dalis. Aš įsivaizduoju, kad tikrai įmanomas vandens tvarkymas efektyvus, tai būtų ir užimtumo skatinimo būdas. Ir reikia pasinaudoti tais regionais, kurie netinka žemės ūkiai plėtoti, nes jiems trūksta vandens. Taigi, man atrodo, atėjo laikas rimčiau ir plačiau pažvelgti į šį klausimą visoje Europoje, nes tai yra labai svarbus visiems mums produktas. Ačiū. Dass wir keine Pipeline von Polen nach Portugal brauchen für Wasser. Ačiū. Geras politikos valdymas yra svarbiausia. Viktorija, Vitorijo Prodi. Ačiū direktoriau, kad atvykote pas mus. Šis klausimas yra labai svarbus. Be kita ko dėl to, kad e, klimato kaitos e, valdymo grupėje Reikia taip pat kalboti apie regioninį planavimą, o vanduo čia turėtų būti vienas svarbiausių klausimų. Nes reikia, aišku, kovoti e, su dirbos erozija ir išlaikyti e, giluminių vandenų kiekius. Na ir aišku, miestuose kyla specifinės problemos dėl vandens. Dėl vandens valdymo, na, vandens naudojimo miestuose to vandens lygis mažėja. Labai sunku išlaikyti ir gerą dirbožėmę struktūrą. Taigi, generalizzato e che dobbiamo fare una ricarica. Taigi, e, reikėtų galbūt parengti bendresnės e, tezes šiuo klausimu, o ne tiesiog automatiškai užpildyti lenteles iš naujo. Bet galbūt reikėtų pridurti daugiau, nes užpildymas, telkinių užpildymas nieko neduotų. Todėl, ir manau, kad tai apsimoka. E, reikia pažvelgti į miestų e, teritorijų padėtį. Turime nepamiršti ir e, vandens, lietaus vandens, pilkojo vandens. Egzistuoja dar juodasis vanduo, kuris galėtų būti kaip šalutinis e, energinis produktas. Taigi reikėtų ištirti juodojo vandens energinį turinį ir tada tas vanduo galėtų būti, tas vanduo galėtų būti panaudotas e, pramonės reikmėmis, galėtų būti tiekiamas pramoniai. E, Jeigu vertiname vandens brangumą, tai taip pat reikia parengti atitinkamą strategiją. E, vandien, vanduo yra prekė, turtas ir jį reikia tiekti. Atsižvelgianti visus šiuos aspektus, komisijos strategija, manau, turėtų susitelkti ties vandens telkinių užpildymu vandens išteklių atkūrimu, nes tai būtų bendras, tai būtų siekis atkurti pusiausvyrą šioje situacijoje, kuri iš dalies tampa nebekontroliuojama. Ačiū. E, mūsų laukia dar viena tema, kurią turime nagrinėti. Krista, prašau. Ačiū. Aš galiu kalbėti trumpai, nes mūsų ekspertai tikrai išsamei e, išnagrinėjo šią temą ir pristatė situaciją. Vanduo yra gerybė, aišku, tai yra bendro pabudžio teiginys, tačiau turime panagrinėti situaciją regionuose. E, pavyzdžiui, galime kalbėti apie salas, Junktinė karalystė yra salos, padėtis Airijoje, reikia suvokti, kad mums reikia bendros strategijos. Tačiau galima tai tą situaciją svarstyti diferencijuotai, nes situacija skiriasi skirtingose valstybėse narise ir jos skirtingai jas sprendžia, nes kai kurios iš tikrųjų išgyvena sausrą. Taigi reikia tą strategiją šiek tiek diferencijuoti. Kai kurios valstybė, kai kurios valstybė kuriam valstybės yra ekonomiškai neaktualu, bet galbūt tą klausimą reikia spręsti kitaip. Dar vienas dalykas. Man keletą kartų, keletą kartų girdėjau apie tai, kad ypač, kad ūkininkus taip pat reikia traktuoti kaip vartotojus. Ponas Falkenbergas kalbėjo ir apie filtruotą vandenį. Turime mąstyti apie strategiją, kaip, e, ką daryti su dirbožėmiu. Žemė, kaip užtikrinti, kad žemė, dirbožėmis taptų tik, tikruoju filtru žemės valdyme. Ir tai turime žiūrėti pozityviai. Ūkininkai juk na, yra įsipareigoję gyvendinti vandens strategiją ir tą. Tai ir dar Karin Kamber. Vienas dalykas tik tai. Grįžtu prie pono Prodžio klausimo. Manau, tai yra svarbiausias dalykas. Pa, pažvelkime į urb tirštai gyvenamas urbanistinės teritorijas ir miestų planavimą. Dažnai patekti, dažnai tos teritorijos yra atribotos nuo vandens. Tačiau, kai labai stipriai palyja, dažnai miestai patvinsta. Taigi reikia rūpintis ir tuo. Turime atsižvelgti į bendrus aspektus planuodami tai. Žemė gali išlaikyti vandenį ten, kur tas vanduo nukrenta, o ne ir, ir netransportuoti jo, nenunešti jo į kitą vietą. Taigi manau, kad kai kuriais atvejais situacija yra prastesnė nei galėtų būti. Pažiūrėkime, kaip uh, nu, transportuoti vandenį ten, kur jis turėtų būti ir jo, kur jo reikia. Pirmininkas, vandens šaltinių valdymas. Komisija apie tai kalbėjo. Kaip žinote, daugelį valstybių e, vandens tiekimo sistemomis rūpinasi valdžia. Ar, ar, vis, ar tos sistemos turėtų likti tokios, kokios realios turėtų pasikeisti? Ačiū. Ačiū ir dabar, jei įmanoma, pageidautume, kad trumpai ir glaustai atsakytumėte. Aš pabandysiu. Vis pirma, dėkoju už už daugelį jūsų pasisakymų, pareiškimų, e, už jūsų išsakytas mintis. Bet bendrais bruožais kalbant, darau išvadą, kad mes visi dirbame ir einame tą pačią kryptimį. Remiuosi jūsų išsakytomis mintimis. Tai yra, mes norime, kad būtų užtikrintas vandens valdymas, vandens išteklių van... paklausos valdymas. Štai kas turi būti užtikrinta. Nes vandens ištekliai yra svarbus sektorius. Tačiau visų pirma turime pabandyti kiek įmanoma racionaliau ir logiškiau išspręsti vandens išteklių valdymo situaciją. Bet be abejo, turime tai vertinti holistiškai. Ir turime aiškiai suvokti, kad kalbant apie va vandenį, vandens telkinius, padėtis regionuose yra labai nevienoda. Na, vokiečių spaudoje pasirodė įvairių straipsnių šią temą. Uh, ir nežinau, kas, e, kas mano direktorate imsis plėtoti kai kurias novatoriškas idėjas, tačiau žinau, kad mes žiniasklaidoje esame užsipuolami dėl įvairiausių dalykų. Mes na, negalime e, pareikalauti, kad visi europiečiai įsirengtų vienodus, visiškai vienodus dušus su, su vieno, vienodomis dušo galvutėmis. Bet reikia susijęsti ir draugę pagalvoti, kaip vandens išteklius geriau naudoti, nes tai senkantis ištekliai ir visi tuo, tuo klausimu sutarė. Turime pamastyti, kaip geriau spręsti šį klausimą. Tuo pat metu noriu pasakyti štai ką. Yra įvairiausių skirtumų. ir turime spręsti visas susijusias problemas. Kalbant apie tiekimą ir apie tai, kas atsakingas, e, vertinant teisiškai, reikia e, pasiekti daugiau aiškumo šio klausimu ir mes rengiamės tai ir padaryti. Tačiau, na, gali būti, kad tai nevyks labai sklandžiai. Pasižiūrėkime, kokias problemas šiuo metu išgyvena kai kurios valstybės narės. Vien regioninių upių baseinų valdymo planų parengimas kiek užtrunka. Atsakomybė yra labai e, suskaldyta. E, Dunojaus upės baseiną e, valdo ir tuo vandens telkiniu rūpinasi 17 valstybių. Pa, bus pa, pateikta 17 planų. Nes, nes tik tai veikdami drauge mes užtikrinsime racionalų išteklių, vandens išteklių valdymą ir pasidalinimą tais ištekliais. Įvairūs veiksniai susiję žemės ūkis, turizmas, energijos gamyba taip pat susiję su šiuo klausimu. Ir žinoma, jūs suvokiate, kokie sunkumai čia slypi, bet mums reikia visą apimančio bendradarbiavimo su labai nedidelėmis išimtimis. Taip pat ir Junktinėje karalystėje. Aš apie tai pasakiau savo žanginėme pasisakymė. Netgi Junktinėje karalystėje yra problemų, kai kur ir šalis išgyvena vandens stygių. Ir ne karalystė mums pranešė, kad jie, kad jie neseniai išgyveno didžiausią kada nors užfiksuotą sausros laikotarpį. Žvelgia pro langą, matome, kad lyja, bet Belgija taip pat mums pranešė apie tai, kad ji turi problemų dėl sausrų laikotarpio. Tačiau e, ateis toks etapas, kuomet vandens trūks Europoje aštriau ir tuo pat metu kažkas išgyvens potvinius. Taigi tai yra klimato kaitos padariniai. Ir tokie baziniai pokyčiai vyksta ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Ir manau, kad tai ir turėtų diktuoti mūsų požiūrį. Mes turėtume geriau tai suvokti, bandyti suvokti, koks yra gruntinio vandens, žemės vaidmuo. Ne, ne, neretai visą ciklą paspartina garai. E, debesų formavimasis vis, la, vis daugiau žemės ploto įsisavinama, vy, myksta niš, miškai ir žemės kaip, kaip sugerėjos funkcija nyksta. Tiesiog Na, tai visų šių, šių veiksnių visuma sukelia problemų ir jas reikia spręsti visapusiškai. Taigi aš neaptarinėsiu visų iškeltų klausimų atskirai, bet galbūt tai galėsime padaryti, kuomet pristatysime savo bazinį dokumentą. Mes, aišku, norime bendradauti su parlamentu, jūsų idėjos mums bus vertingos Mes, aišku, atliekame daug parengiamojo techninio darbo ir turime dirbti įvairiose techniniuose frontuose, tačiau esame įsitikinę, kad iš esmės tai yra politiniai klausimai, kuriuos reikės spręsti ir jūsų idėjos, jūsų darbas yra mums taip pat būtinas. Aš manau, kad kitais metais, šių metų antroje pusėje turės, turėsime galimybių dirbti kartu, įtraukti pilietinę visuomenę, taip vadinamą. Tai taip pat mūsų nuomonė, na, jie taip pat turėtų būti įtraukti į šį darbą. Taigi man pirmininkas jau sako baigti, jeigu ko nors ir ne neatsakiau į kurį nors klausimą, aš viską pasižymėjau ir prie tų klausimų dar grįšime. Viską pasižymėjote, nieko nepamiršite, mes prie šito viso to grįšime. Man atrodo, jūsų direktorato ekspertai mielai galbūt kitais metais e, dalyvaus E, rengiant kitų metų planus. Mes visi to lauksime. Taigi, ačiū. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Kitas klausimas, kurį norėjome dar iki atostogų panagrinėti. Ir e, klausimas, kuris yra labai svarbus Ponas Delbekeris atvyko pas mus pasikalbėti apie aviacijos išmetamų šiltnamio dujų kiekį. Taigi prašom. Ačiū, malonu pas Jūs atvykti. Pavadinime kalbama apie aviacijos ir jūrų transporto išmetamas šiltnamo dujas. Turiu pasakyti, kad šie du sektoriai abu kelia nerimą. Reikia imtis daugiau veiksmų dėl jūrų transporto. ES dar nereguliuoja šio aspekto. 2008 metais patvirtinti teisės aktai, kurie ragina komisiją pateikti savo pasiūlymą imtis veiksmų regioninių lygmenių, jeigu iki 11 metų pabaigos tarptautinės organizacijos, e, tarptautinė jūro organizacija neįsims veiksmų. Taigi mes įtraukėme šį reikalą į savo darbo programą kitiems metams ir komisija pateiks pasiūlymą, nebent bus pasiekta pažangos tarptautinių lygmenių. Šiuo metu vykdomas parengiamasis darbas komisarai Heidegard ir Kalas rengia e, aukšto lygio platformą. Jūsų e, parlamentas buvo atstovaujamas nevyriausybinės organizacijos, vyriausybės, techninis darbas, e, dirbamas Europos klimato kaitos programos rėmose. Dar matyrimint, tačiau norėčiau pabrėžti vieną elementą, kad komisija dar neapibrėžė savo pozicijos ar preferencijų, kok pasiūlyti sprendimą ar priemonę. E, analizuojamos įvairios idėjos. Žinote, kad rinka pagristos priemonės, pavyzdžiui, mokestis ar įtraukimas į ES emisijų priekybos sistemą taip pat yra analizuojami. Kaip jau daviau suprasti, e, pasaulinių e, lygmenių pažanga yra labai menka tiek Junktinių tautų ir e, Tarpinės jūrų organizacijos rėmose dėl įsipareigojimų ir priemonių patvirtinimo, tačiau šiandien mums čia kalbant e, Tarpinės jūrų organizacijos jūrų apsaugos komitetas e, surengė susitikimą iki savaitės pabaigos ir tikimės, kad bus susitarta dėl energijos efektyvumo dizaino indekso laivams, tai būtų žingsnis į priekį, nes mažintų emisijų, bet būtų labai svarbus žingsnis. <clears throat> Jeigu komisija ar kai komisija pateiks savo pasiūlymą kitais metais, tai bus vis tik tai, tik tai pasiūlymas ir mes tikėsimės, kad darybos pasaulinių lygmenių galės tęstis ir galbūt tai būtų klausimas, kaip optimizuoti sinergiją tarp komisijos pasiūlymo ir darybų su taryba ir parlamentu ir tuo pat metu tarp metų tęsti e, e, diskusijas tarptautinėje jūro organizacijoje ir jungtinių tautų lygmenių. Taigi tiek apie jūrų transportą. Dėl aviacijos tikriausiai žinote, kad yra tam, tikro, e, tam tikras e, spaudimas, yra spaudoje straipsnių prieš ir už tai, kad tarptautinė aviacija būtų įtraukta į prekybos emisijomis sistemą. Ir labai keista, kad kyla tas e, spaudimas, nes mes baigėme ten rengti savo teisės aktus jau 2008 metais per bendro sprendimo procedūrą. Jūsų parlamentas ir taryba patvirtino pasiūlymą e, didžiulę daugumą šiame parlamente ir vieningai taryboje. Taigi mes dabar įgyvendiname tuos teisės aktus ir galiu Jūs patikinti, kad įgyvendinimas vyksta taip, kaip numatyta, kaip buvo suplanuota. Tai reiškia, kad šiandien orlaivių operatoriai turi teikti ataskaitas, atlikti stebėseną ir malonu pastebėti, kad visos, visi dideliai operatoriai tai daro. Teisės aktų perkelimas į valstybių narių teisę jau iš principo baigtas. Malonu pastebėti, kad dvi šalis, Vokietija ir Kipras, baigia tai padaryti ir praėjusi penktadienį Bundesratas Vokietijoje patvirtino perkelimo teisės aktus. Dabar komisijoje mes apibrėžime kontrolinius e, rodiklius, kuriuos reikėtų pateikti. Varsinės narės e, pateiks aplikacijas pateikė aplikacijas ir komisija iki rugsėjo 30 turi pateikti kontrolinius dydžius. Remiantis juo, iki metų pabaigos galėsime pasakyti atskiriams operatoriams, kokius leidimus jie gaus nemokamai, kiek leidimų gaus nemokamai. Taigi, gyvendinimas vyksta, e, įtrukimas į ATS e vyksta, Tačiau vis, vis tiek e, vyksta kažta diskusija, kuri kilo dėl to, kad e, buvo imtasi teisinių veiksmų iš jungtinių valstybių dviejų avialinijų pusės ir jų prekybos asociacijų. Ir praėjusią, metų, praėjusią savaitę Europos teisingumo teisme įvyko pirmieji klausimai. Generalinis advokatas aiškiai pasakė, kad, kad jį pasakė, kad iki 6 spalio jį pateiks savo nuomonę. Tai reiškia, kad pagal įprastą procedūrą teismas užbaigs bylą maždaug praėjus šešiems mėnesiams po generalinius advokatės pareiškimo. Ir tikimės, kad teismas priims sprendimą iš esmės, kad galėtume išsiaiškinti viską šioje byloje. Nes kadangi mes esame institucija, kuria gerba įstatymus, mums reikia aiškumo šioje byloje. Tuo pat metu vyksta dvišalės diskusijos, pavyzdžiui, su Junktinių valstybių administracija, neseniai susitik, surengėme svarbų susitikimą Osle, buvo kelta daug klausimų iš JAF administracijos pusės ir vyko veisinga diskusija, mes patikėme kontraklausimų, taip pat diskutuojame su Kinija, su Rusija. Tačiau reikėtų pasakyti, šios diskusijos yra gana sudėtingos. Reikia kalbėti apie daug atvejų, turime gerų argumentų ir mes esame atsidavę tarptautiniams veiksmams. IKEA tarptautinė organizacija nepateikė jokių prasmingų teisės aktų, todėl Europos teisės, aktai, teisės aktų e, e, autoriai žengė šios žingsnius. Taigi mes ir toliau ginsime savo teisės aktus. Aš manau, kad būtent tai vyksta e, šiandien. Galite paklausti, ką mes aptarinėjame tuomet su tomis šalimis. Yra vienas elementas teisės aktuose Tai yra ekvivalentinių priemonių savoka. Ekvivalentiškos priemonės įrašytos teisės aktuose ir leidžia taikyti išimtis atvykstantiems skrydžiams, jeigu trečioji šalis imasi ekvivalentiškų priemonių mažinti emisijas. Tai mes jiems ir sakome, jeigu šalis imamasi ekvivalentiškų priemonių, tuomet mes galime daryti išimti atvykstantiems e, skrydžiams. Apie ne CO2 dujų, e, dėl aviacijos išmanų, ne CO2 dujų įtraukimo. Nors e, padarėme sprendimą įtraukti tarptautinę aviaciją į ETS. Aštuntais metais komisija įsipareigojo pateikti pasiūlymą dėl aviacijos išmetamų ne CO2 dujų yra NOX dujos, kitos dujos, dėl ko formuojasi tam tikrai debesis. Mes e, turime pripažinti tą poveikį, tačiau sunkiau apibūdinti to poveikio dydį. Daug e, tyrimų dar yra vykdoma. Ir mes e, atidžiai stebime tų tyrimų e, eigą ir kai turėsime daugiau aiškumo dėl poveikio dydžio, pateiksime savo nuomonę. Dabar e, turbūt norėčiau, galėčiau sustoti, manau, kad pakalbėjau apie svarbiausius dalykus. Na ir dabar, aišku, labai susidomės išklausysiu jūsų klausimų. Danke, Jus, Herr Beke. Ganz wichtig, was da gesagt wurde. Es ist auch erstaunlich, dass 2011 äh, kurz vor. Ačiū ponė Delbeke. Tikrai svarbu, kad prieš įsigaliojant apivartinių taršos leidimų susitarimui šalis ir oro linijos atsibustų ir bando dabar jau kažką daryti paskutinę minutę. Jei teisingumo teismo nutartis pasirodys praėjus pusiai metų po pranešimo e, šią temą, tai tai tikrai bus, tai nesutaps svarbus momentai. Kinija ir JAV nieko nesėmė jokių veiksmų šioje srityje, bet yra daugybė kitų o, e, mažesnių valstybių. Ir dažnai e, didelės valstybės turi pranašumo, o mažoms tiesiog tenka pasiekti jų pavyzdžių. Prašau kalbėtojų nekalbėti daugiau kaip dvi minutės. Pitė Lyz. Ačiū, ponia Verbekev, už jūsų pasisakymą. Ir džiugu, kad komisija tvirtai laikosi savo pozicijos, e, komisijos pirmininko Baroso atžvilgiu. Mes šį reglamentą priminėjame dėl, dėl labai rimtų priežasčių. Mūsų rinkimo apygardose vienas iš argumentų už Europos Sąjungą yra štai koks, kad jeigu veiksime kaip europiečiai, mes užsitikrinsime savo interesus Kinijos ir JAV atžvilgių. Jeigu atsisakysime dabar, jeigu pasiduosime po tiek metų trukusios kovos, jei pasiduosime JAV ir Kinijai šioje srityje, manau, mes atsisakysime, mes prarasime tą tokį svarbą argumentą ES naudai ir sukursime precedentą tarsi kuomet JAF ar Kinija protestuoja pakankamai ryštingai, mes neatsilaikome ir keičiame ES teisės aktus. E, nacionaliniai mokesčiai. Junktinės valstijos įvedė 16 dolerių mokestį visiems, kurie skrenda iš, kurie palieka JAF erdvę. Ar tai atitinka e, tarptautinius mm, tarptautinės taisyklės, kaip su apvartinių taršos leidimų sistema. Pagal tą sistemą numatyti mokesčiai yra daug žemesni nei tos rinkliavos, kurios atsiranda ten, pavyzdžiui, kurios atsiranda Austrijoje. Taigi aš visiškai palaikau jūsų siūlymus šią temą. Turiu klausimą, kokios yra ekvivalentiškos priemonės, ar tai kažkokia matrica tų priemonių pripažinimui, ar, ar komisija jas su jomis pritartų ar ne, joms pritartų ar ne. Toliau, e, nuodingų azoto junginių išmetimas į aplinką. Yra konkretus komisijos įsipareigojimas šiuo klausimu su konkrečiu darbų tvarkarašiu, galbūt jūs galėtumėte apie tai vėliau pakalbėti. Kankūne sužinojau, kad kad tarptautinė jūro organizacija nori siekti pažangos, kad kai kuriuose srityse šių valstybės narės nėra linkę to daryti. Žil Parniu. Pone pirmininkė, klausimas, kurį šiandien pristatote, yra be bejonės ekonomikos srities tema. Jei aš teisingai supratau, kalbėjote apie, kalbėjote apie padėtį už ES ribų ir paskui kalbėjote, kad yra vyksta dišalės diskusijos su jungtinėmis valstijomis, su Rusija bei Kinija. Visiems rūpi, visi nori, kad oro, Europos oro uh, linijos, kurios ypač kenčia dėl tos ekonominės padėties, nenukentėtų visiškai statybų sektorius taip pat dėl, dėl labai susilpnėmės dabartinė patėtimi, nes Kinija teigia, kad jeigu niekas nepasikeis, jeigu sistema nepasikeis, kad atsiras Airbus tipo lėktuvų, e, kurių Kinija nebepirks, tai mums Kinija sako. Ir oro uostams situacija taip pat kelia didžiulį susirūpinimą, nes dabar kai kuriuose valstybėse, kai kurios didelės kompanijos grasina, kad jos skraidys apeidamos ES erdvę tam, kad pasiektų, pažiūrėjau, pasieks jungtinės valstijas per, per Suilankos valstybės kalbant apie mūsų teisėtą susirūpinimą, nu, noriu pažymėti, kad Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybių atstovai birželio mėnesį nusintė raštą komisijai šią temą, išreikšdamas didžiulį susirūpinimą. Komisija tuo tarpu savo, kad nieko tokio, mes ištirsime situaciją ir imisimės kai kurių priemonių, kai kurias iš jų jūs pristatėte savo pasakymo pabaigoje, nors Žinome, kad e, oro uostų asociacijos, oro linijų e, asociacijos pateikė pasiūlymus dėl, dėl tikslų, kurių reikės, taip pat dėl priemonių, kurių reikėtų imtis. Taigi, kokia, kaip Jūs vertinate tas priemonės, kur, kurias pasiūlė įdėkti e, šios sektoriaus atstovai? Ačiū Ačiū apie informaciją aviacijos ir laivybos rytyje. Dėl aviacijos pirmiausia, norėčiau išreikšti komplimentą komisijai, kad jie laikosi griežtai įstatymų, dėl kurių buvo susitarta. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, jeigu parengėme įstatymą ir jį reikia taikyti, tai po to tampa sudėtinga, bet visi kūrėme tą teisės aktą ir turime laiky, jo laikytis, taigi iš tiesų giriu komisiją dėl to, bet kaip ir Peter Lyzė, mane šiek tiek sunerim, suneramino jūsų žodis e-, ekvalentiškos priemonės, kai jūs kalbate su didelėmis, didelėmis valstybėmis ir ekvalentiškos priemonės jūsų teigimu galėtų būti galimas sprendimas, bet aš nežinau, ar Kinijoje ar JAV imamasi ekvivalentiškų priemonių, nes ta žodis man, mane šiek tiek šokiravo. Kaip sakė Peter Lyze, mūsų teisės aktai yra kur kas aiškesni ir aiškis, aiškiai ten teigiama, kad komisija 2008 metais turėjo pateikti pasiūlymą, kaip būtų galima azoto junginių poveikį vertinti aplinkosaug, a, a, aplinkai. Taigi turime kažką čia daryti ir aš tikiuosi, kad komisija pateiks kur kas platesnį požiūrį. Dėl laivybos akivaizdu, kad pasiūlymas reikalingas. Panašu, kad kitais metais jis bus pasiūlytas. O dėl rinkliavų teisinio pagrindo. Jūs pasakėte, kad nėra aišku, kaip juos įvesti, bet mano manimų teisinis pagrindas rinkliavoms egzistuoja ir reikia pritaikyti rinkos taisyklės. Na, jeigu bus numatyta veto teisė valstybėms narėms, kažin ar e, pasieksime tų rinkliavų dėl rinkos priemonių, taip pat reikia pakalbėti ir apie tai, ką darysime su įplaukomis iš tų rinkliavų. Ačiū ponia Van Bremt. Ačiū. Dėkoju. Sveiki atvykę, ponia Jos. Dėkoju už pristatymą. Labai puiku, kad išklausėme naujausios informacijos, ypatingai dabar, kai skaitome daug įvairių pranešimų spaudoje. Kaip girdėjote, parlamentas remia komisiją šiuose darbuose. Turiu keletą klausimų. Kaip žinote, rudenį pradėsime energetikos direktyvos peržiūrą įvairiose parlamento komitetuose klimato generalinėme direktorate, aišku, jūs irgi seksite tą darbą, tą procesą su susidomėjimu ir turėsite tam įtakos. Aš rengiau nuomonę šio komiteto vardu ir norėčiau sužinoti, ar neturite kokių tai pasiūlymų dėl to, kaip galėtumėme tęsti darbą. Nes man atrodo, kad apskritai būtų galima negatyvius poslinkius e, sutvarkyti šioje srityje. Ačiū, ponas Prodi. Ačiū pirmininkė, dėkoju generaliniam direktoriui, kad atvyko. Bet manau, jog reikia suprasti, kad kol kas nėra apmokestinamas kuras, kurį naudoja oro bendrovės. Taigi įpročiai jau susiformavo nekokie. Ir dėl, to, dėl tos priežasties turėtumėme gerai pamastyti prieš imdamiesi veiksmų. Man atrodo, kad kalbant apie JAV, reiktų pasižiūrėti, kas vyksta dėl apivartinių taršos leidimų amerikietiškosios sistemos. Tai galėtų būti atitinkamų modelių. Tai yra iš principo analogiškas dalykas tam, ką mes darome Europoje su apivartiniais taršos leidimais. Tačiau pagal amerikietiškąją sistemą dividendai grįžta žmonėms. tą galima būtų padaryti ir bilietų, bilietus, bilietų srityje būtų kaip ir toks priedas prie bilieto. Dabar kitos emisijos, ne CO2 emisijos irgi svarbus dalykas. Mes Europoje turime švaraus dangaus, vieningo europinio dangaus strategijas. Taigi mes taip pat bandome kurti pažangesnius variklius. Ir čia irgi tos azotinės kilmės išlakos yra svarbios, tačiau stratosferoje aviacija išmeta juod, juodosios anglės dalelytės ir tai yra labai svarbus dalykas. Ir pažvelkime į troposferą ir stratosferą. Tų, tos dalelytės išgyvena keletą metų, išlieka stratosferoje, taigi reikia jas irgi sižvelgti. Ačiū, ponia Matijas. Ponas Matijas. Ačiū. Ponas Grotė. Ačiū. Aš buvau šešėlinis pranešėjas šią temą. Ir mes tuo metu pritarėme siūlymui, nes komisija paskelbė, kad gausime siūlomus teisės aktus dėl e, azotinės kilmės išlakų. Ir kol kas nieko negavome. Ir norėčiau, kad e, tie pasiūlymai būtų pristatomi kuo galima greičiau. Žinau, dėl kokių priežasčių tai nebuvo padaryta, bet vis tiek jau mums neramu. Taip pat mes visapusiškai pritarėme, kad reikia kovoti didelė dauguma parlamente tuo metu įtraukė aviacijos emisijas į apivartintos šios leidimų sistemą. Tačiau, jeigu valstybės narės įves mokesčius įvairiose srityse, tuomet buvo kalbama apie lėktuvus, kurių svoris nuo 5 iki 7 tonų, o dabar lengvas svorius lėktuvus irgi bandoma apmokestinti tai specialiais mokesčiais faktiškai bilieto dydžio mokesčiais. Taigi dabar sukūrėm, sukūrė, neturime, turime priemonę, kurie veiksminga, nebiurokratiška ir reikia ją apginti, išsaugoti. Taigi mes jūs remiame ir aš manau, kad Europos klimato kaitos patikimumas nuo to ir priklausys, ne nuo savo iniciatyvą rengiamų pranešimų ar kitų iniciatyvų, kurių imamasi, bet uh, nuo to, kiek mes bandysime apginti šios teisės aktus. Nes jeigu, nes jeigu pasiduosime, kaip sakė ponas Lyza, tuomet e, nukentės mūsų tartutinis e, pasitikėjimas. Ačiū. Klimato politikos įtie. Ačiū. Ponas Zyber, aš irgi norėčiau pritarti, išsakyti savo paramą. Manau, kad reikia užtikrinti vienodą įvairių transporto sektorių paskirstimą. Jeigu norime, kad žmonės viduje Europoje tam pritartų. Taigi mums reikalinga ieškoti papildomų apmokestinimo priemonių. Ir tam, aišku, transporto, oro transporto sektoriuje reik, reikalingi kažkokie pateisinantis argumentai. Ir aš bijau, kad valstybės narės imsis, narės imsis savo priemonių ir kaltins kitus. Artvartinių taršos leidimų sistema yra gera, nes e, keliaiviai žino, prie ko jie prisideda. Ir mes norėtumėme, kad komisija būtų išliktų ambicinga, nes e, kažin ar tarptautiniu mastu kas įvyks be europinių įsipareigojimų. Taigi mes galėtumėme čia parodyti kelią, pasirūpinti, kad viskas eitų teisinga linkme. Dabar dėl azotinės kilmės išlakų reikalinga gera duomenų bazė. Aišku, nebus lengva tą padaryti, bet turime įrodyti, kad tai yra paranku, palanku klimato kaitos politikai. Pirmininkas Kągi, aš manau, kad e, viskas yra aišku. Parlamentas ragina komisiją griežtai laikytis e, pozicijos ir nepasiduoti. Nes oro bendrovės bando sunaikinti mūsų teisės aktus ir mes negalime leisti, kad tai nutiktų. Ir man atrodo, kad e, Luksemburgė išsakyti komentarai tikiuosi bus tvirti. Ačiū. Mes irgi laikomės stiprios pozicijos, nes e, tai bendras sprendimo prieimimo procedūra, priimti teisės aktai, turime griežtai jų laikytis. Dėl EBUS e, e kompanija buvo minima. EBUS Lebužė surengė sėkmingą renginį. Tai nebuvo oficialūs susitikimai, bet iš principo koridoriuose žiniasklaidoje daug kas buvo daroma tai turime dabar viską sutvarkyti, sudėlioti į vietas ir, man atrodo, vienintelė, vienintelis privalumas yra štai koks. Mes bandome išsiaiškinti, ar e bus kurs tinkamus lėktuvus ateityje. Panašu, kad taip ir suras savo vietą rinkoje. Dabar ekvivalentiškos priemonės, čia buvo užduotas klausimas. Tas principas, kurio laikysimės klimato dėrybos, dėrybos ateityje, Deja, kol kas Junktinės Amerikos valstijos mūsų neparemė dėl to, kad e, pagal amerikietiškai apivartinto šios leidimų sistemą yra pritaikomi kiti principai. Mes kalbame apie pasaulinį sektorių, pasaulinę konkurenciją. Tai nėra kokie tai valstiečiai iš e, Afrikos ar Azijos, kurie prisideda prie to. Tai yra verslininkai. Tai reiškia, kad konkurencija yra pasaulinė ir reikia pasidalinti atsakomybę atitinkamai ir tvirta konkurencija šioje rinkoje yra labai svarbi. Dėl to aš manau, kad gerai būtų, jeigu tarptautinė civilinės aviacijos organizacija taptų veik efektyvesnė, nes aišku, galime mes regla, reguliuoti Europoje, stebėti, kas vyksta Europoje, bet yra pasaulinis aviacijos sektorius, kuris nėra sutvarkytas, nėra sureguliuotas kol nėra vykdomi skrydžiai per Europą ir tą situaciją reikia sutvarkyti. Bandant įvertinti tas ekvivalentiškas priemonės ir, ir bandymas, už, mes bandome tiesiog užtikrinti vienodą, vienodas konkurencijos sąlygas oro bendrovėms. Ir ta konkurencija, ekvivalentiškų priemonių pripažinimas negali numatyti preferencinių sąlygų vienai ar kitai oro bendrovė, nesvarbu, iš kokios šalies jį bebūtų. Ir nebus lengva įvertinti ekvivalentiškumą, tačiau aš manau, kad kitais klausimais komisija įrodė, kad gali kažko pasiekti. Kol kas jokių pasiūlymų dėl ekvivalentiškų priemonių nebuvo pateikta. Yra kalbama apie 22 procentų tikslą, apribojimus, lyginant įprasnę situaciją Kin Kinijoje tai buvo minima čia ir JAV, tačiau atitinkamos institucijos kol kas nieko dar to klausimo nepadarė ir pasiūlymų nepateikė, tai mes dar jų vertinti ir negalime. Dar norėčiau pakalbėti dėl energijos mokesčio direktyvos. Vienas svarbių argumentų yra tai, kad energijos apmokestinimas yra patraukli priemonė, tačiau tam reikalingas vienbalsiškumas taryboje ir tą padaryti nebus lengva. Galbūt dėl to ir taisyklės dėl apivartinių taršos leidimų ir šitame efektą sukeliančių dujų buvo sprendimai priimti tik dėl to, kad kvalifikuotai balsų dauguma buvo balsuojama. Ir jeigu ir toliau dešimtajame dešimtmetyje būtum, te, būtumėme tęsę tas diskusijas, gal niekuomet ir nebūtų mums pavykę nieko pasiekti, o dabar apivartinių taršos leidimų e, sistema sutvarkyta ir tiesiog ją reikia šiek tiek patobulinti. Dėl kitų ne CO2 emisijų aš atsižvelgiu jūsų pastabas, aš e, vėliau informacijos jums pateiksiu pasidarę su kolegomis. Uh, Bet man atrodo, čia svarbiausia tai, kad daugiausia dėmesio ir prioriteto turime skirti tam, kad sistema veiktų tartautiniu mastu. Ir man atrodo, teisinga būtų pasakyti, kad tai suvalgo dar daugiau mūsų išteklių, daugiau negu mes manėme, nes turime didžiulę darbo atvarkę, kurią reikia gyvendinti, bet šalia to dar yra daug ir dvišalių dalykų, dvišalės veiklos. Ir tai yra tikrai mūsų prioritetas, tam skiriame daug išteklių. Man atrodo, kad aš atsakiau į daugumą klausimų, bet mano kolegos pasižymėjo į visas, visas pastabas, kurios buvo iškeltos diskusijose. Ir mes e, dar pasi, pasidomėsime tais dalykais. Ačiū labai. Dėkoju, kad atvykote į komitetą. Taigi griežtai laikykite savo pozicijos, nepasiduokite. Dėl to e, dėl ko susitarė parlamentas ir taryba, taigi sėkmės jums. Susitiksime po pietų, tikiuosi, nes sveikatos reikalų ministrė atvyksta iš Lenkijos. Ir kiti klausimai dar vyks, bus aptariami. Ačiū. Iki.